Colleagues. Gerbiami kolegos. We have an exchange of views with mes pasikeisim nuomonėmis su Andrius Fok Rasmusenu, NATO generaliniu sekretoriumi, dėl kalbėsime Europos gynybos ateities, NATO ir perspektyvos tema. Dabar e, sveikinu pana Rasmuseną atvykus į bendrą susitikimą, Mm, tai yra mūsų komiteto ir saugumo ir gynybos pakomitečio susitikimą. Taip pat sveikinu kolegas iš nacionalinių parlamentų, atstovaujamos šešios šalis. Ir praėjo jau beveik metai, kaip paskutinį kartą ponas Larsmansenas atvyko pas mus ir kalbėjom apie NATO Čikagos samitą šitas pasikeitimas nuomonėmis buvo tikrai labai svarbus, atsižvelgiant į tuos iššūkius, su kuriais susiduria NATO ir Europa, kalbant apie Afganistaną, ir taip pat atsižvelgiant į Europos gynybą. Ir, kaip žinome, netrukus vyks ministrų susitikimas šią temą. Norėčiau apriešti, kad šitie du klausimai, taip pat ir iššūkiai Somalija, Malija ir kitur ir poreikis stiprinti Europos gynybos pajėgumus yra ypatingas svarbus klausimas, kai, kai susidurime su ekonominiais suvaržymais, biudžeto suvaržymais. Turiu pasakyti, kad Europos parlamentas teigia, kad Europa ir NATO papildo vienas kitą, tai yra viena kita papildančios organizacijos ir jos gina transatlantinis Europos saugumo interesus. Ir mes žinome apie svarbu kiekvienos organizacijos vaidmenį. E, reikia atsižvelgti deklaracijų ir sutarčių nuostatas ir investuoti į Europos gynybą. Nors ir mažėja biudžetai, nors mūsų tikrai mažėjančios galimybės, bet neturim e, leisti, kad tai sutrukdytų ginti mūsų saugumą ir mūsų gaiminų saugumą. Aš turiu paminėti faktą, kad rūčio mėnesio Europos vadovų tarybos susitikimas bus puikia galimybė siekti gilesnio, tolesnio bendradarbiavimo gynybos srityje, siekiant įgyvendinti struktūrinį bendradarbiavimą, siekiant geriau pasinaudoti geros palius koaliciją. Ir taip pat siekiant sukurti ilgalaikės partnerystės, kaip partnerystės su NATO. Aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl eskalaciją, dėl e, atakų Afganistane. Vyko e, praėjusią savaitę e, žuvo septyni NATO kareiviai ir norėjau paklausti, kaip keisti saugumo situaciją, kai bus atitrauktos išvestos pajėgos iš Afganistano. Taigi, tiek norėjau pasakyti ir suteikiau dabar žodį jums jūsų prezentaciją. Ačiū ir suteikėte dar kartą. Thank you very much, Mr. Labai ačiū ponia Provera už e, šį, šią įžangą. Iš tikrųjų, man labai malonu dar kartą susitikti su dviejų komitetų nariais ir užsienio reikalų ir gynybos komitetų nacionaliniuose parlamentuose pirmininkais. Mes sustinkame reguliariai, iš tiesų, todėl man, malonu matyti daug pažįstamų veidų. O toliau aš lauksiu gyvos diskusijos. Taip, taigi pasakysiu vos keletą dalykų. Aš esu visiškai atsidavęs stipriai ir atvirai Europai. Aš tvirtai tikiu, kad Europai reikia stiprios e, bendrosios ir užsienio ir saugumo politikos. Ir malonu, kad bus e, Europos taryba surinkta, skirta saugumui ir gynybai gruodžio mėnesį. Tai bus pirmas kartas nuo pasaulinės finansų krizės pradžios, kad valstybių ir vyriausybių vadovai skirs dėmesį šiai gyvybiškai svarbiai stiprios ir atviros Europos dimensijai. Tačiau taip pat noriu tiesiai pasakyti, kad jeigu Europos valstybės neįsipareigos tvirtai investuoti į saugumą ir gynybą, tuomet visos kalbos apie stipresnę Europos gynybos ir saugumo politiką ir liks tiesiog e, tušti žodžiai. Ir mes nepriartėsime prie tvirtos ir atviros Europos, kurios visi trokštame. Taigi, žvelgiant į ateitį, laukiant gruodžio mėnesių, mes turėtume galvoje turėti tris dalykus. Visų pirma, mes, europiečiai, turime suprasti, kad minkštoji e, jėga vien tik tai ir nėra jokia jėga. Be tvirtų sugebėjimų paremti diplomatiją Europai truks patikimumo ir įtakos. Kils pavojus, kad ji tiesiog taps pasauliniu žiūrovu, o negalingų pasaulinių veikėjų, kuriuo ji gali ir turėtų būti. Mūsų bendra patirtis Vakarų Balkanuose yra būtent tai įrodantis dalykas. Stabilumo atkūrimas ten pareikalavo tam tikro mišinio, kurį sudarė tiek ta kietoji, tiek minkštoji gale. Tai pamatėme ir sudarius sustarimą e, Belgradui ir Prištinai sustarimui tarpininkavo, tarpininkavo Europos Sąjunga. Ir aš norėčiau padėkoti Ketai Ashton už puikų darbą. Tačiau abi šalės taip pat norėjo patikinimų, kad NATO garantuos saugumą reikalingą tą sustarimą įgyvendinti. Antra, tolesnis Europos gynybos nuosmukis ir gynybos biudžeto nuosmokis neišvengiamai reikš, kad sumažės ir mūsų žemynų vaidmuo pasauliniu mastu. Europa nesugebės dalyvauti krizių valdyme. Vienintelis būdas to išvengti yra išlaikyti karinės išlaidas, sustabdyti biudžeto mažinimą ir iš naujo pradėti investuoti į saugumą, kai tik atsigaus ekonomika. Na, o to tarpu mes turime geriau panaudoti tai, ką turime. Turime daugiau veikti kartu, kaip europiečiai ES ir su NATO. Turime suteikti būtinus gynybos pajėgumus, kurie yra per brangus atskirai pateikti vienai šaliai. Na ir pagaliau, tinkamų pajėgumų turėjimas yra svarbu, tačiau to nepakanka. Turime taip pat turi, turėti tą politinę valią panaudoti tuos pajėgumus. Turime spręsti kylančius saugumo iššūkius prie mūsų durų. Turime padėti valdyti krizes, e, kylančias kur nors toliau, kurios gali turėti įtakos ir mums čia. Ir turime geriau dalytis saugumo naštą su Šiaurės Amerikos sąjungininkais. Kad tai būtų, Europos valstybės turi sukurti tikrą globalinę perspektyvą. Neturime įsitraukti į, būti, na, susitelkę tik, tik, tik ties savo vidaus nelaimėmis, ekonominėmis problemomis, turime žiūrėti į išorę. Europa su Amerika turėtų kalbėtis reguliariau, atviriau ir tiesiau. E, unikaliame e, transatlantinėme forume, tai yra NATO, o taip pat ir kalbėtis NATO su Europos Sąjunga. Taigi, pabaigai pasakysiu, kad e, gruodžio mėnesio Europos vadovų taryba turėtų pademonstruoti Europą, kuri gali imtis veiksmų ir nori imtis veiksmų. Ir jie turėtų paskatinti ES ir NATO daugiau dirbti kartu daugiau konsultuotis, daugiau koordinuoti savo veiksmus ir daugiau bendradarbiauti. Kad tai padarytume, mums reikės politinio ryšto, įskaitant ryštą ir šiame parlamente, o taip pat ir nacionaliniuose parlamentuose. Aš esu įsitikinęs, kad mes galime atlaikyti tą iššūkį nes mes privalome tai padaryti prieš mūsų rinkėjus, prieš mūsų mokesčių mokėtojus, tai yra užtikrinti geriausią įmanomą saugumą. Ir po šios įžangos aš dabar a, lauksiu gyvos diskusijos. Ačiū. Dėkuoju Pone generalinis sekretoriau, už jūsų kalbą. Ir taip pat norėčiau Jums padėkoti, kad Jūs vėl atvykote į mūsų komitetą padiskutuoti su mumis. Pirmas, pirmajam žodis teikiamas kaip. Gracias, eh, senor ah. presidente. Na. Dėkoju, ponė pirmininkė. <laughs> Iš pradžių pavėluoju, o paskui užskubu. Dėkuoju, gerbės pripinkiai, gerbėjai kolegos. Aš neužduosiu tavo klausimą, bet aš tik tai visų pirma norėjau padėkoti generaliniam sekretoriatui už tai, kad jis atvyko pas mus. Jis dažnai pas mus atvyksta, tai yra tikrai labai naudinga. Dėkuoju Jums taip pat už aiškę žinę, kurią išsakėte dėl Europos pajėgumų taip pat dėl saugumo ir bendrosios saugumo ir gynybos politikos. Aš tikrai linkiu, kad jį plėtotųsi ir kad būtų, būtų tinkama ir lanksti. Ir mūsų e, diskusija jau trunka du metus ir kalbėjomės taip pat ir su Geitsu, Amerikos gynybos sekretorium, kuris buvo atvykęs į Briuselį ir kuris nori, kad mes Europą darytume kuo daugiau ir kuo geriau, kalbant apie biudžetą ir apie pajėgumus. Tai tikrai didelis rūpestis. Aš norėčiau jūsų tiesiog paklausti. Mes visi žinome, kokie yra instituciniai sunkumai, kalbant apie ryšius tarp ES ir NATO, mes puikiai žinome, kad šitie instituciniai ir politiniai sunkumai na, jų negalima lengvai ir greitai išspręsti, bet vis dėlto kokie yra būdai geriau e, derinti koordinavimą tarp šitų dviejų organizacijų ir jūsų nuomonė, kokios yra išorės galimybės ir kur mes galėtume kokiose sritise dirbti kartu. Ir norėčiau patikti tokią pastabą, kad kai kurie iš mūsų Anglidas ir kiti, mes e, praėjusią e, savaitę e, vykome į misijas, mes aplankėme pajėgas ir apsilankėme Maritime Command NATO ir mes aiškiai matėme, kad yra labai toli, toli siekintis iššūkiai ir, ir didelis siekiai. Ir šitas laikotarpis, po, kai post Afganistano laikotarpis, kai NATO turės bet kokią kainą surasti kažkokius naujus horizontus, naujas galimybės, ar tai yra pagrista, ar tai yra tinkamai suderinti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir ar tai yra kažkoks sutarimas už NATO ribų ir kaip mes galėtume aktyviau dirbti. Dėkuoju. Gracias, eh, señor presidente. Quisiera también saludar la presencia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti e, ponui generaliniui sekretoriui už tai, kad jis atvyko į mūsų komitetą ir iš karto norėčiau pasakyti, kad Mes su dideliu liūdėsiu priemėme tą žinę, kad praėjusią savaitę e, žuvo NATO kariai Afganistane. Ir e, atsižvelgiant į tai, norėčiau pasakyti, ponė generalinis sekretoriu, kad mes pritarėme jūsų pozicijai, jūsų išsakytai analizai Europos. E, Sąjunga yra ekonominė ir politinė sąjunga ir mes suvokiame, kad Europos Sąjunga turėtų arba priimti tuos iššūkius, kurie dabar iškilo, arba ji kitaip praras savo lyderės vaidmenį. Visą tai mes aiškiai suvokiame ir Europos Sąjungoje yra 1,8 milijonai karių, tai yra didžiulė armija. E, tačiau dažnai mums kyla sunkumų, kuomet reikia surinkti 5-6 tūkstančius karių kažkokiai kariniai misijai. Todėl aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmasis iš jų susijęs su Sirija. Norėčiau paklausti jūsų, kaip NATO vertina paskutinius įvykius Sirijoje, Izraelio išpolius Sirijoje. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl Turkijos vaidmens tame konflikte. E, ar yra svarstoma įvesti skrydžių draudimo zoną, pavyzdžiui, tokia yra e, Libijoje, ir galbūt ir čia būtų galima pasinaudoti e, būtent čia patirtime, atsižvelgiant į, į, į tuos mūšius, kurie vyksta šalyje. Ponas Donžon jau palėtė klausimą e, susijusiu su Afganistanu, kokia bus situacija po to, kai e, mūsų pajėgos paliks Afganistaną po 2014 metų ir kaip NATO vertina tą e, ateitį Afganistano ir kas vyks po to. Kaip NATO pabandys su apjungti E, tą, tą pažangę gynybą ir, e, kompetenc... ir bendras kompetencijas bei jų valdymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar užduos, e, suteiksiu žodį kolegai Glicht nes jis, kaip ankstesnis Europos parlamento narys ir, ir e, Lenkijos senato narys ir buvęs Lenkijos gynybos žini, ministras turi ko paklausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau padėkoti ponui generaliniui sekretoriui už galimybę e, su juo pasikeisti nuomonėmis ir apie ES indėlį, e, kalbant apie bendradarbiavimą su NATO. Norėčiau pasakyti kelias pastabas. Visų pirma, yra labai svarbu, kad būtų pratestas transatlantinis bendradarbiavimas ir tai yra svarbu, kalbant taip pat ir apie Europos saugumą mes turime nepamiršti savo bendrų įsipareigojimų susijusių su Europos saugumu. Todėl yra akivaizdu, kad mes Europoje turėtume daryti daugiau, ypač kalbant apie pajėgumus ir apie tam tikras operacijas ar misijas. E, praėjusiais metais buvo pakeisti e, Amerikos strategijos prioritetai ir pagrindinis prioritetas yra tolimieji e, rytai bei e, ir o ramiojo vandenino regionas laukia daugiau indėlio iš Europos. Tai aš norėčiau užduoti klausimą, kaip jums atrodo, ką jūs manote dabar, kaip jūs galėtumėte įvertinti tą pažangios gynybos koncepciją? E, tai yra iniciatyva, kuri buvo patvirtinta praėjusiais metais e, viršūnių susitikime ir manau, kad tai, yra, e, tai galėtų prisidėti prie situacijos sprendimo. Toliau labai svarbus yra ES, sant, ES ir NATO santykiai. Jūsų dialogas su ponia Ašton prasidėjo prieš kelis metus ir tai yra darbinis dialogas, darbinis dialogas be kažkokių teisės aktų E, ir manau, kad jis turėtų išlikti, nes jis yra naudingas tiek ES, tiek NATO. E, ir kaip Jūs manote, kokios yra tokio dialogo perspektyvos? Ir mano trečioji pastaba yra susijusi su neišvengiamu bendradarbiavimu tarp Europos gynybos agentūros ir NATO. Manau, kad e, čia būtų galima kalbėti apie atskirų valstybių pajėgumus, ypač kalbant apie kompetencijų bendrą valdymą ir dalina, dalyjimasi bei pažangios gynybos koncepciją. Galima pasakyti, kad šitos dvi iniciatyvos yra, e, turėtų būti harmonizuojamos tarpusavyje ir, ir tik tokiu būdu būtų pasiekta pažangos. Dėkoju toliau ponė Jakonsari. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ačiū už e, labai įdomų pasisakymą. Jūs sakėte, kad NATO yra unikalus transatlantinis forumas. E, dėl to jokių abejonių nėra. Ir aš manau, kad padrasna ypač tai, kad NATO daug dėmesio skiria naujausiams kibernetinio saugumo iššūkiams ir panašiai. Tačiau apskritai bendrai manoma, kad NATO jau yra na, praėjusių metų dalykas iš mados išėjęs dalykas, juk nes valstijos pati sava, pačio savaime kažkokiu būdu sumažino NATO svarbą Jūs nuomonė, kokiu maštu, mastu jungtinės valstybės e, mažiau suinteresuotos yra Europa, mažiau domisi Europa. Antras klausimas būtų e, išteklių sutelkimas ir dalymasis bei Europos entuzijazmas šią prasme. Klausimas būtų toks. NATO mokslinių tyrimų artimų e, NATO institucijas, ar yra daroma mokslinio tyrimo, kiek jų yra daroma, kiek panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai tam, kad būtų išlaikomi seni pastatai, sena įranga, gynybos infrastruktūra, kuri yra jau pasenusi. Šios krizės metu, aš manau, gali, galėtų būti daugiau entuzijazmo išteklių sutelkimui ir dalymuisi, tačiau ar, kaip Jūs manote, ar yra daromi kažkokie tyrimai apie tai, kiek e, tai galima padaryti ir kiek pinigų yra išvaistoma tokiu būdu? Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkuoju, norėčiau padėkoti ir NATO generaliniam sekretoriui už jo išsakytą poziciją. Ar nesigirdė? Į Foxen, o į Varną. Noriu padėkoti generaliniam sekretoriui už jo mm, kalbą, už trumpą, sintetizuotą, bet labai glaustą ir aiškę apie tai, kokie Europos poreikiai, kad reikia investuoti visų pirma į savo saugumą. Tiesa yra tai, kad kalbant apie NATO, klausimas tarp naštos pasidalinimu, tai tie klausimai yra tokie seni Tai žinoma, jie tikrai apie juos buvo kalbama dar iki Berlyno sienos griuvimo. Bet tie praėjus tiek metų aš turiu konstatuoti, kad nepaisant nieko, nieko taip iš esmės ir nejuda. Mes dabar esam tokie padėti, kur matom į jungtinės e, valstijos aiškiai išsako savo interesus dėl Ramijo vandenino e, regiono ir bet kalbant apie, apie jų politiką Europos atžvilgių, tai jo jungtinės valstijos netikė Europos Sąjunga. Nu, tokia yra sintezė, bet tai yra maždaug taip. Grėsmės, kurios kabo virš mūsų ir tiesiog yra aplink mus, yra didesnės negu, ir stipresnės negu bet kada, bet mes dar nesame sukūrę bendros aiškios politikos ir situacija Sirijoje, tai kas vyksta Sirijoje. Ir, aišku, ta karinė intervencija nėra e, pagėdautina, bet gali to prireikti, jeigu kas nors panaudos cheminį ginklą. Ir visame šiame kontekste yra e, svarbu žinoti jūsų nuomonę, jūsų ryštą. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar prieš vadovų tarybą, kurią ES skiria gynybos klausimams ir NATO ketina aiškiai pakviesti, paskatinti Europą, plėsti Europos gynybą kaip, kaip tokį, stiprinti pajėgumus kaip patokius. Aš manau, kad Dabar, kai mažėja kariniai pajėgumai ir mažėja karinis biudžetas, kaip Britanija ir, ir, ir Prancūzija tiesiog yra patenkusios į katastrofišką padėtį ir kiekvienas nori funkcionuoti po savo nacionalinę vėliavą ir nebepasitikė Europos pajėgumais, tai tikrai reikia sujungti visus, visas priemonės ir neleisti biudžetai mažėti. Bet nacionaliniuose parlamentuose tokių kalbų nesigirdė, atsižvelginti mūsų patiriamą ekonominę krizę, bet tai yra būtina, tiesiog tai neišvengiama. Taigi ar NATO ketina aiškiai užimti poziciją, tai būtų turėtų NATO įti pirmas, nes norėtų, NATO norėtų, kad mūsų valstybės darytų daugiau. Tai aišku, normalus požiūris, bet ar NATO norėtų, kad ES valstybės narės integruotų savo resursus, gindamas ES. Mr. Duff. Dėkuoju toliau, ponas Duff. President, uh pirmininkė. Labą dieną. Noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, mes visi džiaugiamės, kad kliūtis stipresniems santykiams tarp NATO ir Europos Sąjungos visada ir visą laiką yra Turkijos Kipro problema. Mes suprantame, kad tai yra būtent ši problema. Ar sutiksite su manime, kad būtų protinga paprašyti Turkijos, e, Turkijos ministrą pirmininką Erdoganą dalyvauti Europos vadovų tarybos e, gruodžio mėnesio posėdėje. Man atrodo, tokiu būdu būtų galimybė pasikalbėti su jam, su e, kolegomis pirmą kartą nuo 2004 metų. Antra, Po kelionės į Northwoodą, apie ką kalbėjo ponas Donžonas, ar galėtumėte kažką pasakyti apie NATO požiūrį į Atalanta programos ateitį. ryšim su Somalio piratais. Atrodo, kad jeigu mes pastrauksime iš operacijos kitų metų pabaigoje, nu, piratai vėl sugrįž. Kaip Jums atrodo, ar galima ko nors pasimokyti iš e, sėkmingos patirties per Somalio operaciją. Ir panaudoti panašias jūrų pajėgas. Gvinėjos įlankoje ar kitur. Labai ačiū už daug svarbių klausimų. Visų pirma, ačiū ponui Danžanui už malonius žodžius. Klausėte manęs, kaip galėtume geriau koordinuoti veiksmus tarp NATO ir ES. Ponas Klišas uždavė panašius klausimus. Man atrodo, kad yra trys sritis, kur mums reikia labai artimo bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp NATO ir ES. Pirmiausia, tai yra operacijos. Aišku, mes vykdome operacijas kartu Afganistane, Kosove. Taip pat turiu pasakyti, nepaisant visų bendrų politinių problemų, arba, sakykime, iššūkių mūsų bendradarbiavime. Mums pavyksta e, sklandžiai koordinuoti e, veiksmų teatre savo veiksmus. EU, ESPOL ir ISEF veikia kartu gerai e, Afganistane. K4 ir Alex, Alex kartu dirba puikiai E, Kosove ir padeda vieni kitiems. Taigi, kasdiename gyvenime mums e, veikti kartu pavyksta. Antra, mums reikia artimo bendradarbiavimo, kuriant pajėgumus. Ir čia aš galiu atsakyti į klausimus apie e, pažangę gynybą ir išteklių sutelkimą ir pasidalėjimą, ką minėjo ponas Salafranka, ponas Klišas. taip pat minėjo šį aspektą. Turime užtikrinti, kad nesimtume lygiai grečių programų, o papildytume vieni kitų veiksmus ir veiksmingai panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus. Nereikia neproduktyvos konkurencijos, nereikia dubliuoti darbo. Galėčiau paminėti puikų darbą, kaip puikų pavyzdį, kaip mes galime, galime produktyviai pasidalyti darbu. Čikago vadovų susitikime Europos ir NATO partneriai įsipareigojo kurti pajėgumus o kūro užpildymo ore e, srityje. Tačiau čia mes esame priklausomi taip pat ir nuo jungtinių valstybių pajėgumų. Tačiau mums reikia Europos investicijų, kuriant tokius pajėgumus. Europos partneriai tokį įsipareigojimą prisėmė Čikagoje ir tai yra puikus pavyzdys, kaip, kaip galime pasidalyti darbu. Čia nebūtina NATO imtis darbo, tai gali padaryti ES gynybos agentūra. Ir antra, mums reikia daugiau bendradarbiavimo ir konsultacijų bei koordinavimo, kai kalbama apie politiką. O čia situacija iš tikrųjų yra absurdiška. Neformaliuose posėdžiuose mes galime aptarti tik tai vieną klausimą. Bosnija. Nes ES ten vykdo operaciją pagal Berlyno e, pagrindus. Tačiau, nekalbėsiu apie techninės detalės, tačiau galų gale mes galime tik tai vieną šį klausimą tarnėti e, oficialiai. O šie sustikimai vyksta e, dalyvaujant ES 26 valstybėms, tai yra be Kipro. Ir dėl tos pačios priežasties ES nelabai nori renkti per daug tokių sustikimų, kur dalyvauja 26 iš 27 narių. Jeigu sutiktume aptarinėti kitus svarbius klausimus, pavyzdžiui, Kosovą, Kosovą, tai tada Galima tai daryti tik neformaliuose susitikimuose. Ir tuomet uh, Turkija nenori dalyvauti per didelę tokių posėdžių skaičiuje. Taigi išvada tokia, jeigu nerasime būdo, kaip išspręsti Kipro problemą, mes ir toliau situacija liks absurdiška. Taigi čia problema, kur reikia pasistumėti į priekį. Aš anksčiau esu pateikęs tam tikrų praktiškų pasiūlymų, kaip galima būtų pajudėti pirmin, tačiau turiu suprasti, kad, kad rastume galutinį politinį sprendimą, mums reikia, kad šalis Kipre susikalbėtų ir jos turėtų, nes e, joms kyla didžiuliai ekonominiai e, iššūkiai, jie turi gamtinių išteklių, kurias galėtų išnaudoti suvienyje salą. Ir Čia ES galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Man atrodo, ES turi tam tikrų svertų, kad palengvintų šios problemos sprendimą. Ponas Danžanas taip pat manęs klausė apie NATO po 2014 metų. Ar tikrai mes ieškome kažkokių naujų užduočių, ar mes bandome išrasti naujų veiklų, kad užtikrintume, jog NATO dar išliktų svarbi. Ne, jokių būdų. Mums nereikia išradinėti naujų dalykų. Mes, mūsų rankos yra pilnos, užimtos darbais. NATO po 2014 metų bus NATO, kuris yra pasirengęs imtis veiksmų, jeigu prireiktų. O vienas būdų tai padaryti yra užtikrinti, kad e, sugebėjimai, kuriuos mes sukūrėme dirbti ir veikti Afganistane, būtų išlaikyti ir būtų plėtojami. Mes kalbėjom, vadiname tai sujungtų, apjungtų jėgų pajėgų iniciatyva. E, nes tai, ką išmokome Afganistane, turėtų būti, būtų išlaikyta, jeigu, mes, jeigu mes pastrauksime iš Afganistano. Patikėkite, atsiras naujų užduočių. Ir mes esame pasirengę, pasirengę nelaukiamiems įvykiams. Jeigu būtumėte 9 metais paklausę generalinio sekretorijos, ar įsivaizduojate NATO Libijoje, ne tik e, ko gero, bet tikrai būčiau pasakęs ne. Nepaisant to, e, tokia užduotis atsirado ir mes turėjome jos imtis. Taigi štai ką ir sakau, mes turime būti pasirengę nelaukiamiems ne, ne įvykiams. Tiek apie NATO po 2014 metų. Panas Lafranko taip pat paklaus e, šį, tokį patį klausimą. Tačiau jis taip pat klausė manęs apie Siriją. Ir apie pastarojo metų pranešimus e, apie Izraelio smūgius Sirijai. Žinoma, aš mačiau spaudos pranešimus, aš taip pat pastebėjau, kad tokių įvykių nebuvo tose e, sritise, kurios yra svarbios mūsų uh, raketų Patriot išdėstymo Turkijoje. Tačiau situacija Sirijoje, aišku, ir toliau kelia nerimą. Mums kelia nerimą baisi humanitarnė situacija dėl to, kad kyla pavojus, kad išsiplės konfliktas regione, e, taip pat galimas cheminių ginklų panaudojimas. Todėl mes nu, raginame visą pasaulinę bendruomenę rasti sprendimą, kaip galima greičiaus. Ir todėl reikėtų, kad e, saugumo tarybos nuolatiniai nariai susitartų. Vienintelis kelias į priekį yra politinis sprendimas, tačiau tam mums reikia griežto bendro signalo iš tarptautinės bendruomenės. Pone Kličiai, jūs klausėte manęs, ar taip vadiname e, jungtinių valstijų toks e, centrinis vaidmuo Pietričio Azijoje susilp, nesusilpnis NATO vaidmens. Atsakymas, tai labai daug priklausys nuo mūsų europiečių. Manau, kad mes esame suinteresuoti, kad Junktinės valstijos perbalansuotų savo e, interesus ir daugiau dėmesio skirtų Azijos ir Ramiojo e, vandenino regionui, kadangi ten yra kylančių valstybių. Tačiau jeigu norime užtikrinti, kad Amerikiečiams Europą atrodytų svarbi partneriai, europiečiai taip pat turi investuoti į transatlantinius santykius politinę, ekonominę ir karinę prasme. Štai ką aš noriu pasakyti. Pane Konsariui, užduoja klausimą panašia linkme. Ar toks uh, uh, jungtinių valstybių vaidmuo Azijoje sumažins NATO svarbą. Savaime ne. Tačiau, žinoma, jeigu europiečiai neinvestuos į transatlantinius santykius, tai tai gali susilpnyti tą ryšį. Tačiau mes matome didelį e, jungtinių valstybių įsipareigojimą Europos saugumui. Pavyzdžiui, jungtinių valstybių e, indėlis į e, E, apsaugą į priešaketinę gynybos sistemą. Tai yra naujos grėsmės ir vieto to, kad turėtume daug stacionarių pajėgų e, e, šaltojo karo struktūrose, Junktinės valstijos modernių būdų bando spręsti mūsų laikų grėsmės. Ir e, jūs taip pat klausėte apie pasenusią infrastruktūrą. Ar turime kokių nors tyrimų, kurie rodytų, kiek pinigų yra išvaistama e, išlaikyti pasenusią infrastruktūrai ir tai senamadiškoms struktūroms apskritai. Aš nežinau apie tokius tyrimus nieko, tačiau mes labai daug dėmesio skiriame tam, kad reformuotume savo karinės pajėgas E, greitesnio panaudojimo, mažesnio statiškumo pajėgoms, kad būtų galima greičiau, mobiliau panaudoti pajėgas ten, kur būtina. Ir tai yra esamų reformų, transformacijų pastangų esmė. Ponas Dedega tiesiogiai klausė, ar jūs kaip NATO Tai rekomenduotumėte ES plėtoti ES gynybos politiką? Kaip NATO generalinis sekretorius aš nesikišiu į ES politiką. Tačiau aš manau, kad jūs šiandien išgirdote mano žodžius. Aš tikiu, kad turime, kad mums reikia stipresnės ES gynybos sistemos. Nematau jokio prieštaravimo tarp stiprios NATO ir stiprios ES gynybos. Priešingai tai sustiprintų Europos tą ramsti NATO struktūrose. Jeigu stipresnė Europos gynybos politika reiškia investicijas į pajėgumus, į gebėjimus, kalbu atvirai, o ne į naują biurokratiją, naujas institucijas, tai tuomet tai galėtų vertingai prisidėti prie mūsų bendro saugumo stiprinimo. Kitaip tai bus vien tušti žodžiai. Taigi šią prasme aš pasisakau už, tačiau aš negaliu kištis į šios procesus. Ir baigdamas šią prasme pasakysiu, kad labai dažnai mes kalbame apie tai, e, kaip ir kai kuriuose politinėse frakcijoje, ar reikia iš tikrųjų bendros europinės gynybos sistemos. Realiai kalbant, aš nemanau, kad tai pamatysime mano gyvenimo metu, nes. Na, o aš ketinu gyventi ilgai. Taip sakau, todėl, kad NATO generalinis sekretorius, aš sužinojau, kiek daug e, atskiros šalis e, saugo savo e, suverenitetą, kai kalbam apie gynybą ir saugumo politiką. Tai iš tikrųjų yra neliečiama skritis. Todėl aš nemanau, kad tai atsiras kažkada greitai. Tačiau aš manau, kad ateityje pamatysime, kad valstybės bendradarbiaus e, daug daugiau tarp valstybinių mastų, nes joms to reikia. Taigi pamatysime daugia šalius projektus, kaip jas bepavadintume, ar protingą gynybą, ar e, išteklių dalymus ir sutelkimu, tačiau pamatysime, kad e, valstybės narės negalės įsigyti pačios vienos, įsigyti brangios įrangos, netgi didelės valstybės turės bendradarbiauti, todėl pamatysime daug daugiau kolektyvinių e, gynybos pastangų Europoje ateityje. Andrew Duff klausė, ar nebūtų gerai pakviesti ministrą pirmininką Erdoganą dalyvauti Europos vadovų taryboje gruodžio mėnesį. Aš ne, na, nenorėčiau kišti Europos vadovų sprendimus apie tai, ką jie norėtų pakviesti į savo tarybos posėdžius. Na, o dėl piratavimo, tai yra sėkminga istorija, sėkminga patirtis. O pamokos, kurių išmokome, yra tos, kad artimo tarptautinio bendradarbiavimo dėka tarp ES, NATO ir atskirų šalių mums pavyko daug pasiekti. Ir aš net meščiau galimybės, kad remiantis šiomis, šią patirtimi būtų vertinga panaudoti jūrų pajėgas kitose pasaulio vietose. Dedant tarptautinės pastangas kad būtų galima užtikrinti atviros e, jūros maršrutus, nes piratavimo gali atsirasti ir atsiranda kitose pasaulio šalyse, dalyse. Ačiū. Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį tiem, kas norėtų pakomentuoti jūsų pasisakymą apie gerus ES ir NATO santykius. Ponas Van Ordenas, prašau. Much, uh, German, and, uh, Ačiū pirmininkė. Džiugiuosi Jūs matydamas, gerbimas generalinis sekretorių, tikrai mm, labai malonu iškirsti šiek tiek apie realybę, kas vyksta pasaulyje. Visų pirma, noriu pasakyti, Jūs tai padarėte tokią pastabą apie tai, kad NATO nereikia, NATO nereikia e, kažko išrasti po 2014 metų. Taip, žinoma, Europos Sąjunga nori išrasti kažką visą laiką ir jie tiesiog lanksto po pasaulį ieškodami vaidmens, ieško galimybių, kur būtų galima e, iškelti vėliavą tam, kad pateisintų e, Europos gynybos politiką. Ir man atrodo, kad e, reikia užduoti klausimą, kaip mes turėtume sustiprinti demokratijos pajėgumus kaip mes turėtume e, susimti galimybę veikti šiame pavojingame pasaulyje, o ne taip, kaip turėtume pabandyti kažku, išrasti kažkokių naujų vaidmenų Europos Sąjungoje. Ir gerbimas generalinis sekretorių, jūs esate labai tokioj sunkioj padėtyje, jūs kaip ir diplomatas, tapęs politikų, na, kaip e, Jūs iš esmės esate diplomatas, jūs turite kalbėti tai, kad, taip, kad neižeistumėt ne vieno, nei 28 valstybių narių. Bet faktas yra tai, kad e, čia e, pokalbis yra skirtingas. Mes nekalbam apie e, gynybos pajėgumus tikrinimą, bet mes kalbam apie ES vaidmenį. Ir ar jūs nemanote, kad dabar, kai yra tokie maži resursai gynybai, ir būtų būtų pratinga nekurti paralelių struktūrų ir institucijų, bet tiesiog susitelkti ties Europos e, pastangomis bendradarbiaujant su NATO, nes realistiškai tai gali atsitikti. Ir aišku, šitas pastangų dubliavimas. E, ką tai reiškia? Reiškia, kad visos tos pačios valstybės narės kalbasi vienas su kita ir e, ta pačiame mieste. mano rūpestis atsižvelgiant tai, kas vyksta dabar, na, nes nevyksta tikras bendradarbiavimas, nes pokalbis čia, tai yra pokalbis apie ES vaidmenį, bet iš tikrųjų, ką jūs norėtumėte pasakyti, pasakyti, kad baikit vaidinti politikus, nebekurkit naujų institucijų ir struktūrų, bet tiesiog sukurkit naujų pajėgumų. Štai ko mums reikia. Ir mes tai negalim padaryti per ES, nes tikslas yra visiškai kitoks, bet ar dėl to jums nekyla problemų, kad tiesiog yra iš, alijansas išsišakoja ir dabar bus toks dvinaris alijansas, iš vienos pusės yra Europos Sąjunga, o iš kitos pusės bus Šiaurės Amerika. Ir aš žinau, kad yra žmonių čia, kurie mato tai tą transatlanto e, struktūros šalininkai norėtų gal taip ir, taip ir, kad tai būtų, Jie mato tokį, tokį tikslą, o man atrodo, kad yra labai pavojinga kryptis eiti. Taigi aš norėčiau žinoti jūsų nuomonę dėl tokio potencialaus įvykių vystimosi, bet ką norėčiau paprašyti jūsų, tai kad paskatintume, paskatintumėte Europos valstybės narės tiesiog telkti pastangas, o ne dubliuoti pastangas ir pajėgas ir tiesiog nu, neįti tą kryptimį. Aš su ponu Rasmusenu esu susidūręs įvairiose situacijose, kai jis buvo Danijos premjeras, aš, aš, bet aš niekuomet nemačiau jo kaip diplomato. Thank you. And thank you for giving this opportunity. Ačiū. Ačiū. NATO. Ačiū už tai tą galimybę kalbėti su NATO. Man kelia nuo klausimas dėl Rusijos raketinės gynybos. Buvo didžiulis sustarimas tame susitikimai tarp Rusijos ir NATO, kaip šitą priešraketinė gynyba veikia. Ir priešraketinės gynybos srityje yra daug problemų. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, kai dabar amerikiečiai e, sustabdė arba atidėjo tą priešraketinės gynybos skydą, ar yra naujos galimybės atsidarė, naujos galimybės dirbti kartu su Rusija priešraketinės gynybos srityje. Kokia yra situacija e, NATO ir Rusijos santykiuose? Ir dar papildomas klausimas Aš, e, kaip žinote, esu Irano delegacijos pirmininkė ir jūs minėjote, kad galbūt NATO turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį ir Irane. Ar yra kokiu nors planu ir kokia jūsų nuomonė yra, koks yra jūsų nuomonė NATO vaidmo e, Irane? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καταρχήν ήθελα να, ε, να σημειώσω. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Ponas Rasmusenas labai dažnai kalba apie mokesčius, apie parlamentus, apie piliečius e, ir panašius dalykus. Ir man atrodo, kad jis tą daro dėl propagandos tikslų, o ne dėl to, kad jam tai iš tiesų atrodytų labai svarbu. Kodėl taip sakau? E, taip sakau dėl to, kad dažnai yra kalbama apie tai, kad reikia mažinti ginklavimasi, bet dabar matome, kokia yra situacija. E, matome, kad vis dažniau naudojame. vis dažniau naudojami bepiločiai lėktuvai ir būtent dėl jų žūsta labai daug žmonių Afganistane ir kitose šalise, o apie tai NATO dar nepasisakė. Netgi priešingai NATO visai rodo, kad ji yra už e, šiuos ginklus. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, ką jūs turite omenyje, kalbėdamas apie NATO stiprinimą ir kodėl jūs aiškiai nepasakote, kad NATO e, norėtų e, kad ji pati galėtų priimti sprendimus, kur ji galėtų, į kokius konfliktus ji galėtų kištis. O ten, kur NATO nenorėtų kištis, tie konfliktai e, liktų Europos Sąjungai. E, jeigu mes norime siekti bendros pozicijos, tai tuomet mes galėtume kalbėti apie bendradarbiavimą, bet dabar negalime apie jį kalbėti, nes e, dabar susikerta e, interesai e, tarp stambiųjų imperialistinių valstybių. Jungtinės valstijos e, visuomet norės e, turėti paskutinio sprendimo teisę NATO ir niekas nepasikeis, jeigu nebus pakeistos NATO steigimo sutartis. Ir anksčiau amerikiečiai sakė, sakydavo, kad europiečiai gali vykdyti misijas um, kažkur kitur, tam, kad amerikiečiams būtų palikta visa veiksmų laisvė daryti tai, ką jie nori. E, praėjus 20 metų e, po karo Jugosl buvusioje Jugoslavijoje mes vis dar kalbame apie Kosovo okupacija ir nežinome, kada e, pasibaigs šita okupacija. Ir baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad mes nežinome, kada e, bus baigta išvedinėti pajėgas iš Afganistano. Žinome, kad e, CŽV finansavo tam tikras jėgas, visą tai paaiškėjo, išaiškėjo ir manau, kad jūs, turėtume, jūs turėtumėte kalbėti atvirai ir sąžiningai E, nes čia susikerta interesai, to neturėtume pamiršti. Visi turi, galim, turi galimybę pasisakyti, taigi dabar suteiksiu žodį ponui Lizekui. Panie sekretorius generalinė, pan, jis bardzo. Dėkuoju, jūs labai konkrečiai kalbate ir aš labai greitai norėčiau tris klausimus užduoti. Pirmas klausimas, tai yra susijęs su to, ką jau prisim, priminė kolegos, tai yra e, sieti, susėti resursus, kalbant apie išmanį gynybą. Ir e, Stokmo ir gynybos komitete buvo kalbama, kad jo jis mano, kad resursų sujungimas gali padėti sutaupyti 300 milijonų eurų. eurų. Ir e, dabar, kai yra mažėja, mažėja biudžetas, tai yra šimtų kartų daugiau. Ar jūs siekite, kad, siekite reikalauti, kad ES valstybės narės ir toliau stabdytų gynybos biudžeto apkarpimus. Kitas dalykas tai yra e, priešakėtinės gynybos skydo projektas. Yra daug priešininkų ir daug, daug šalininkų. Kaip jūs ketinate įtikinti, čia jau nekalbame apie politikus, bet kaip NATO ketina įtikinti gyventojus, ES gyventojus, kad tai yra projektas, kuris gins Europą, o ne vien tik tai realizuos Amerikos interesus. Ir trečias dalykas, Gruzija. E, yra aš esu parlamento grupės pirmininkas Gruzijos klausimas, aš aišku norėčiau e, padėkoti Jums už vilties žodžius skirtus Gruzijai, bet būsima, Europos, būsima Gruzijos narystė NATO, nors tam tą, tą remia visas politinės partijos ir didžioji e, visuomenės dalis Gruzijoje, bet vis dėlto yra daug priešininkų pačiame NATO. Kaip jūs vis dėlto ketinate įtikinti svarbius Europos NATO narius apie tai, kad e, Gruzija turėtų įstoti į NATO? Mr. Weigel. Dankeschön. Ponas Vaigel, dėkoju, ponė pirmininkė. Vytau, da moramo būti pripravljeni na ne. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte žodį. Jūs sakėte, kad mes turime pasirenkti e, nenumatytiems įvykiams pasaulyje ir jie įtakos mūsų saugumą. Ta galėčiau pritarti čia jums, tačiau tie nenumatyti įvykiai, jūs, jų skaičių reiktų mažinti. Man atrodo, kad dabar mes susidurėme su labai daug tų nenumatytų situacijų. Todėl norėčiau užduoti klausimą. Jeigu mes siekiame geresnio koordinavimo, geresnio bendradarbiavimo tarp, tarp NATO Europos ir Europos Sąjungos, man atrodo, čia reikėtų kalbėti apie lūkesčius susijusius su ateitimi, lūkesčius, kurie galbūt yra susijęs su tais nenumatytais aspektais, su tuo, ko dabar dar negalime numatyti. Mes matome, kad kol kas NATO e, nelabai aiškiai brėžia tą ateities viziją. Man atrodo, kad būtent kaip tik šioje srityje mes turėtume gerinti bendradarbiavimą, turime vystyti ne tik logistinę, bet ir e, tokią protinę veiklą ir šioje srityje e, didinti bendradarbiavimą. Toliau kitas klausimas susijęs su Makedonija kokį vaidmenį NATO, e, na, vaidina Makedonija NATO. Jūs puikiai žinote, kodėl aš užduodu šitą klausimą. Tartutinis tribunolas e, pateikė savo sprendimą. E, ką Jūs manote dėl to, nes ar tai yra valstybė, kurioje NATO dar vaidina svarbu vaidmenį? Um, very... Labai ačiū. Pirmiausia, sakysiu ponui Van Ordenui ir pasakysiu, aš nesu institucionalistas, man nesvarbu, kas daro ką, man rūpi, kad tai būtų padaryta. Mes matome rimtų e, karinių pajėgumų trūkumų, pasimokėme iš savo operacijų, ypač Afganistane ir beje Libijoje taip pat pasimokėme nemažai. Ir remiantis tuo mes nustatėme e, kritiškų trūkumų. Man svarbiausia, kad tos spragos būtų užpildytos. Ar tai būtų per NATO, ar per Europos Sąjungos, man, sistema man nesvarbu, tačiau 21 valstybė yra abiejų organizacijų narė. Žinoma, mes esame atskaitingi savo mokesčių mokėjimams, mokėtojams, už tai, kad darbas būtų nuveiktas veiksmingais. Turime vieną rinkinį mokesčių mokėtų ir vieną rinkinį karinių pajėgumų. Mums reikia investuoti į transporto pajėgumus, turime daug kareivių, tačiau negalime jau pervežti Europoje. Taip trumpai sakant, mums reikia kūro užpildymo e, ore pajėgumų, pasimokime iš to Libijoje, reikia didesnių pajėgumų stebėsenos žvalgybos sritise, o labai konkrečiai kalbant, tai reikia investuoti į nepilotuojamus e, orlaivius, kuriuos būtų galima panaudoti, renkiant tokią informaciją, e, kuri padėtų, galėtume panaudoti, nukreipiant mūsų politinius e, ir karinius sprendimus. Tai yra kritiniai trūkumai. Ir kaip minėjau, NATO vadovų susitikime Čikagoje Europos NATO partneriai įsipareigojo investuoti į pajėgumus užpildyti kūro ore, jeigu norime tai daryti per Europos gynybos agentūrą. Kodėlgi ne? Man nesvarbu, kokios institucijos tai darys. Man svarbu, kad darbas būtų atliktas. Ir todėl aš sutinku, kad svarbiausia, dėl ko reikia apsispręsti vadovų susikime gruodžio mėnesį, tai yra dėl pakankamų investicijų į labiausiai būtinų karinių pajėgumų kūrimą. Tai būtų pats svarbiausias sprendimas. Pone Kromberg klausė ar NATO numato kokį nors vaidmenį savo Irane. Ne. Aš niekada ne, nesu padaręs tokių pareiškimų. Priešingai, aš esu sakęs, NATO alijansas nesusijęs su Irano klausimu. Mes pritarėme tarptautinėms bendruomeniai, kad būtų rastas politinis sprendimas. Na, o dėl priešakėtinės gynybos jūs klausėte, ar dėl to slaipsniško adaptyvaus požiūrio pakeitimas galėtų e, padėti paskatinti bendradavimą su Rusija. Mano atsakymas būtų taip. E, toks pasikeitimas turėtų tai paskatinti, nes Rusijai kol kas rūpimi klausimai buvo susiję su ketvirtuoju etapu. Na, o ketvirtasis etapas faktiškai panaikintas. Tad jeigu yra Maskvoje politinės valios bendradarbiauti, tai aš manau, tai galėtų atverti kelią susitarimui, kaip NATO ir Rusija galėtų bendradarbiauti prieš raketinės gynybos rytyje. Turiu pabrėžti tai, kad, tai, kad ketvirtasis etapas ketvirtasis paskutinis etapas buvo panaikintas. Nekeičia to, kad, kad e, visi gyventojai Europoje, NATO teritorijoje būtų padengti e, prieškatinės gynybos sistemos, nes trys etapai bus įgyvendinti taip, kaip buvo planuota. Ir ta sistema padengs visus gyventojus e, Europos NATO narių teritorijose. Panas Angurakis klausė, kada baigsis Kosovo okupacija. Įdomu tai, kad to regiono žmonės nelaiko to okupacija priešingai neseniai, kai Keti Ašton dalyvavo baigiant susitarimą tarp Belgrado ir Prištinos, abi šalis paprašė, kad NATO pasiliktų ir garantuotų taiką ir stabilumą ir padėtų įgyvendinti tą susitarimą. Tai tai nėra okupacija. Aišku, man malonu matyti, kad NATO laikoma tokia nešališka taikos ir stabilumo garantuotoje ir aišku mes pasiliksime, kiek tik reikės, kad būtų įgyvendintas e, jungtinių tautų mandatas. Mes jį gyvendame, mes turime pareigą įgyvendinti tą mandatą, tuos pareigojimus, užtikrinant laisvą judėjimą. Klausėte apie Afganistaną. Yra aiškios gairės iki 14 metų pabaigos ISAF misija baigsis. Ir ta baigsis mūsų kovinė misija, bet po 14 metų mes pasiliksime su nekovinė misija, tai yra mokymo misija, kad padėtume Afganistano saugumo pajėgoms. Ponas Lyzekas klausė, ar ką nors darome, kad sustadytume gynybos biudžetų mažinimą. Kaip žinote, tai yra nacionaliniai sprendimai. NATO alijansas negali čia kištis, čia nacionaliniai sprendimai. Turime tam tikrus uh, rodiklius, pagal kuriuos NATO partneriai, sąjungininkai yra pareiškę, kad tie alijanso nariai, kurie, kurių išlaidos bus dėsnės negu 2 procentai ar gynybai, ir yra įsipareigoję palaikyti tą daugiau kaip 9 procentų lygį, e, o kai kurios šalis, kurių išlaidos nesiekia 2 procentų, stengsis siekti to 2 procentų. Tai nėra teisinis reikalavimas, tai yra e, politiniai įsipareigojimai. Ir kai lankiausi šalių sostinėse, o netrukus lankysiuosi ir Varšuvoje, aš pakartosiu tuos žodžius. Aš tiesų galiu pasakyti, kad esu rengęs politinį dialogą su vyriausybėmis ir su parlamentarais kai kuriuose valstybėse, kai kurių valstybių sostinėse. Ir mačiau pozityvių reakcijų. Galiu paminėti vieną šalį, kurioje kur svarbiausios politinės partijos yra pasiekusios platų politinį susitarimą, pagal kurį jos artės prie 2 procentų e, išlaidų dalies kariniams kariniai biudžetui aišku, kad reikia kalbėtis tiesiogiai ir su parlamentarais, nes tai yra biudžetų klausimas, gynybos biudžeto klausimas, finansinės ir fiskalinės politikos bendrai klausimas. Jūs manęs, pane Lizikai, Lizikai klausėte apie prioritetinę gynybą, kaip įtikinti žmonės, kad tai yra ir Europos e, interesas. Visiškai aišku, kad susidurime su aiškia raketinė grėsme. Daugiau kaip 30 šalių pasaulyje turi ar įsigyja tokias technologijas ir galės pasiekti ar gali pasiekti taikinius Europoje. Todėl Europa yra suinteresuota kurti veiksmingą gynybą nuo šios realios raketų grėsmės. Ir galiausiai dėl Gruzijos. Sprendimas priimtas Bukarešte 2008 metais NATO vadovų susitikime dar galioja, mes pasakėme, kad Gruzija taps NATO nare, aišku, jeigu įvykdys būtinus kriterijus. Mes sukūrėme ypatingą NATO ir Gruzijos komisiją ir ten dirbame, kad Gruzija vykdytų reformas. Vieną dieną kad vieną dieną ateityje galėtų įstoti į alijansą. Tos dienos dar nepasiekėme, dar reikia daug nudirbti, tačiau malonu, kad naujoji vyriausybė Gruzijoje dar kartą patvirtino savo siekius įstoti į NATO. Dabar Gruzija turi pademonstruoti, kad jį vykdo būtinus kriterijus. Na ir pagaliau ponas Voigelis klausia apie plėtrą ateityje. Mes aktyviai dirbame su Skopje. Kaip žinote, mes nusprendėme dar 2008 metais Bukarešte, kad mes esame pasirengę pradėti stojimo dėrybą su Skopje, kai bus rastas abipusės tenkinantis sprendimas dėl šalies pavadinimo. Jie tai žino, ir žvelgiant iš NATO perspektyvos padarėme viską, ką galime. Mes esame pasirengę pradėti stojimo darybas. To jau pat, kai tik bus rastas pavadinimas sprendimas. Taigi aš raginu visas susijusios šalis daryti viską, kad tas sprendimas būtų rastas. Mano nuomonė, tai nėra neįmanoma. Sprendimą galima pasiekti, jeigu bus pakankamai politinės valios. Ačiū. Dėkoju. Dar liko keturi, atsiprašau, trys kalbėtojai mano sąrašai. Iš pradžių jų buvo trys, dabar yra šeši. Ir čia bus mūsų paskutinis klausimų raundas. Aišku, sunku laikytis laiko limito, mes jau vėluojame, bet jeigu kiekvienas iš jūsų laikysis vienos minutės limito, galbūt spėsime. Veronik, e, jūs būsite pirmoji. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė Rusmacin, vienas klausimas tik tai. Jūs kaip e, NATO vadovas, ar jūs e, žinote apie atakas, apie tai, kaip Izraelis bombardavo Damaską. Ir ar jūs koordinavote šitą operaciją, jeigu aš užduosiu tokį klausimą, kad 13 metais e, 13 kovo mėnesį NATO pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo, dišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo su Izraeliu ir kad e, Izraelis tai yra de facto NATO narys ir kad šitame susitarime buvo e, nurodyta, kad reikia sustiprinti karinio planavimo procesą, tai yra derinti planavimą tarp Izraelio, Junktinių valstybių ir NATO e, bendradarbiavimą. Tai praėjo du mėnesiai, tai sunku patikėti, kad nebuvo jokio koordinavimo. Tai kaip jūs dabar vertinate tokią intervenciją? Visi šakai. Pone Šakė, dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas e, generalinį sekretorių, aš pritariu Jums, kad mums reikia didesnių pajėgumų. Taip pat Taip pat norėčiau paklausti jūsų su pajėgumai susijusiai su e, kibernetiniais e, nusikaltimais ir jų, ir jų, ir, e, ir jų um, e, kova su jais bei su naujomis technologijomis. Taip pat norėčiau paklausti, ką NATO planuoja kibernetinio saugumo srityje ir kaip jūs galite užtikrinti saugumą e, taip pat e, technologijų srityje. E, Mano kitas klausimas yra susijęs su Sirija. Man atrodo, kad dabar neliko daug galimybių. Aš pastaruosius metus sekiau įvykius Sirijoje ir jūs minėjote, kad NATO nesikiš į įvykius Sirijoje. Norėčiau tiesiog paklausti, kodėl? Mr. Lūžek. Vėliau ponas Lūžek. Thank you, Chairman. I just came back Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš neseniai grįžau iš Balkanų ir norėčiau pakalbėti apie tai, kad Balkanos yra kalbama apie nebaigtus darbus, kalbant apie NATO plėtrą. Makedonija buvo paminėta čia šiandien, tačiau e, nepamiršime tokių šalių kaip Juotkalnyje, kaip Bosnija ir Hercegovina. Kaip jūs, ką jūs galvojate apie Serbijos perspektyvas e, ir ar kitas e, NATO viršūnių susitikimas bus plėtrai skirtas susitikimas? Dėkoju toliau ponas Butikofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas generalinis sekretoriau, norėčiau užduoti tris klausimus. Kaip Jūs manote, ką turėtų daryti NATO, kad būtų užtikrintas brandolinis nusiginklavimas? Toliau antras klausimas. Vyksta ginklavimos varžybos Rytų Azijoje, o mes netgi eksportuojame ginklus jiems. Ką Jūs manote apie tai? Ar mes turėtume būti atsargesni savo politikoje, kalbėdami apie ginklų eksportą į tą regioną. Ir trečias klausimas. Ką Jūs manote, kas yra svarbiausias klausimas darbo tvarkėje? E, kurį mes turėtume įgyvendinti, e, mes, europiečiai ir jūs, NATO, siekdami e, saugumo bendradarbiavimo su Rusija. Ir šiame kontekste jūs tikriausiai matėte e, seną ataskaitą. E, dėl dvišalio e, pasitikėjimo Euroatlanto regione. Ką Jūs manote apie tai? Uh, you know, this, uh, uh, Ponas Kirilovas, kaip žinote, praėjusiais metais vyko teroristinė veikla Burgas Europos teritorijoje ir po to buvo vykdomi koordinuoti tyrimai, tačiau vis tiek aklavėte. Junktinės valstijos ir Izraelis mano, kad tai buvo Hezbollah ir netgi spaudžia partnerius oficialiai kažką daryti dėl Hezbollah kita vertus yra tam tikro prieštaravimo. Žinoma, tai nėra jūsų pagrindinė veikla, tačiau tai vis tiek reikia aptarinėti. Matome ryšį čia taip pat su Hezbollah ir paskutinius smūgius. Ar įmanoma, kad tai yra susijęs su tuo faktu, kad jeigu kažkas kažko rimto reikės imtis ateityje, aš tikiuosi, kad to nereikės, bet jeigu dėl Irano Hezbollah, su Hezbollah pirmiausia reikia kažką tai padaryti. Ačiū, panas Svensonas. Frankrike tog sig an, eller hur man nu vill uttrycka det, Mali borde det inte varit. Kai dėl misijos Malyje, Malyje ką e, ketina daryti mm, NATO, nes e, jūs puikiai žinote, kad ten yra Rusijos lėktuvai, kurie skrido ties Švedijos sienomis, buvo reakcija ir aš nežinau, kažkas, kokia panaši situacija gali įvykti, jeigu taip pat būtų, tai e, kaip mes turėtume veikti, reaguoti įvairiose situacijose, kai yra paliestos įvairios valstybės narės. Pone generaliniu sekretoriu, prašom atsakyti. Labai ačiū. Pirmiausia, poniai De Kaiser atsakysiu. Ji klausė, ar NATO ir Izraelis koordinuoja smūgius. Ne. Tikrai ne. Turime partnerystę su Izraeliu. Taip. Tai yra partnerystė, kur vadinasi Duržėmė jūros dialogas, kuris apima ne tik Izraelį, bet ir dar šešias šalis Šiaurės Afrikoje ir Vidurio rytuose. Mes turime individualias bendradarbiavimo programas su kiekviena iš tų šalių. Tačiau mes nekoordinavimo veiksmų pastarųjų smūgių atvejais. Ponas Hakė, kibernetinis saugumas. Tai yra vienas iš naujųjų saugumo iššūkių, kuriam reikia daug daugiau dėmesio skirti ateityje. Esame procese NATO viduje stiprinant mūsų kibernetinę gynybą. Pirmasis žingsnis buvo sustiprinti mūsų pačių NATO tinklų saugumą. To reikia, nes mes esame atakuojami reguliariai. Tai neturėtų nieko stebinti. Kol kas mes sėkmingai gynėme savo sistemas. Taigi tai buvo pirmasis žingsnis. Toliau, toliau mums, aišku, reikės galvoti apie tai, ir kaip galėtume skurti pajėgumus, kurie galėtų būti panaudoti padedant mūsų sąjungininkams at, išpolių atvejais. Kai kurie e, sąjungininkai turi pajėgumus gintis nuo tokių kibernetinių išpolių, kiti e, būtų dėkingi, jeigu būtų NATO pajėgumų tam tikra greito reagavimo komanda, kuri galėtų padėti, na, pateikus esant prašymui, jeigu yra būtinybė. Tai yra tie elementai, kurie, ties kuriais yra dirbama. Žinoma, kibernetinis saugumas yra taip pat klausimas, dėl kurio reikia e, stipraus bendradarbiavimo su partneriais visame pasaulyje, nes kibernetinis saugumas yra tarp valstybinis klausimas ir jį spręsti reikia e, per partnerystę su panašiai mąstančiomis šalimis. Klausėte apie Siriją. Kodėl NATO neturi jokių ketinimų įsikišti karinę prasme Sirijoje. Iš tiesų, aš gaunu šį klausimą dažnai, nes žmonės kalba apie sėkmingą NATO operaciją Libijoje ir tada klausia, kodėl negalėtumėte padaryti to paties Sirijoje. Tačiau turiu pasakyti, kad yra labai aiškus skirtumas tarp Libijos ir Sirijos. Libijoje mes ėmėmės veiksmų turėdami jungtinių tautų e, mandatą apsaugoti civilius nuo išpolių ir mus paremė aktyviai įvairios regiono šalis. Sirijos atveju tokių sąlygų nėra. Sirija yra daug sudėtingesnė visuomenė ir aš manau, kad iš, išorinė karinė intervencija gali sukelti nelaukiamų regioninių pasiekmių, todėl aš manau, kad teisingiausias kelias į priekį yra politinis sprendimas. Tačiau tai sakydamas, aš viskai, visiškai sutinku su jūsų e, pykčiu. Tai, kas vyksta Sirijoje, yra visiškai neįsivaizduotina. Todėl tai yra skubus klausimas, kurį tarptautinė bendruomenė turi spręsti greitai, siūsdama aišku signalą, vieningą signalą režimui Damaske. Kol kas Junktinių tautų saugumo taryba to nepadarė. Ji nepasakė bendro sutarimo. Labai gaila, nes aš manau, kad yra politinė sistema, kurią galima panaudoti. Kaip pamenate, 2012 m. birželio mėnesį, taip vadinama Sirijos veiksmų grupė, parengė pareiškimą, deklaraciją kurią pasirašė visos penkios nuolatinės Junktinių tautų saugumo tarybos narės. Šiame pareiškime aiškiai pasakyta, kad e, e, Damasko režimas turi pradėti pereinamąjį procesą, kurio rezultate būtų gyvendinti Sirijos žmonių lūkesčiai. Aš manau, kad politinis sprendimas galėtų būti pagristas šią deklaraciją. Tačiau tam reikia e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas. Ponas Rūčiakas klausė apie Balkanų perspektyvas. Jotkalnyje e, padarė žymę pažangą ir dėl to mes, mes jai sutikėme narystės veiksmų planą. Jie dar nevykdo būtinų kriterijų šiuo metu, tačiau man daro įspūdį padarytas darbas ir pažanga Jotkalnyje, Bosnija ir Hercegovina. Yra, ten yra politinės na, aklavietę. Kol kas mes paskelbėme, kad norime, norime aktyvuoti narystės veiksmų planą, kai tik tai Bosnijos pusė įvykdės tam tikras kuklės reformas susijusias su gynybos nuosavybė. Lankiausi vasario mėnesį tenai, sutikau su politiniais lyderiais, jie man žadėjo įgyvendinti uh, politinį sustarimą pasiektą praėjusiais metais, tačiau kol kas nematome jokios pažangos. E, mes apgalėstavome, tačiau esame pasirendę eiti į priekį, kai tik tai jie padarys namų darbus. Aš jau kalbėjau dėl Skopje ir manau, kad pastarojo meto politinis sustarimas tarp Belgrado ir Prištinos taip pat palengvins pažangą ir dėl vakarų Balkanų integracijos, integracijos į euroatlantinės struktūras. Taigi daug kas priklauso nuo pačių šalių regione, o mes esame pasirengę. Trumpai, mes būsime pasirengę, kai jie bus pasirengę. Toliau, ar kita, plėt, kitas vadovų susitikimas bus plėtros susitikimas, pirmiausia, dar nepriimti sprendimai, kada bus kitas susitikimas. Antra, kad taptum NATO nare, turi vykdyti tam tikrus kriterijus. Taigi šalis kandidatės turi pirmiausia atlikti namų darbus. Ponas Butikoferis klausė dėl brandolinio nusiginklavimo. Mes turime strateginę koncepciją. Toje NATO strateginėje koncepcijoje mes dar kartą patvirtinome tai, ko siekia, ką, dėl ko pasirašė visos pasaulio šalis dėl 1970 metų, taigi siekti pasaulio be brandolinių ginklų. Mes pritarėme tai bendrai dideliai vizijai, tačiau mes nesame naivus. Ir todėl esame pasakę, kad kol egzistuoja brandoliniai ginklai, NATO liks brandolinis alijansas tai pasakę, mes sakome, kad mes norėtume, kad būtų mažinama taktinių brandolinių ginklų e, kiekis subalansuotai. Ir čia turiu Jums pasakyti, kad NATO sąjungininkai sumažino e, brandolinių ginklų skaičių labai ženkliai po šaltojo karo pabaigos. Ta, to paties negalime pasakyti apie Rusiją. Todėl turiu pabrėžti, kad taip, mes esame už tai, kad būtų mažinamas brandolinių ginklų skaičius, tačiau subalansuotai. O dėl Euroatlantinio saugumo aš skaičiau Isingerio grupės ataskaitą labai susidomėjęs. Iš tikrųjų, mums reikia pozityviai E, dirbti su Rusija, todėl mes ir kvietėme Rusiją, Rusiją bendradarbiauti priešraketinės gynybos e, srityje. Mes, aišku, dirbame su Rusija praktinio bendradavimo klausimais, tačiau uh, viskas labai pasikeistų, jeigu būtų bendradavimo ir, ir priešraketinės gynybos srityje, tačiau mūsų kvietimas neišgirstas Rusijoje, Maskvoje, tačiau mes tęsime tą dialogą. Ponas Svensonas klausė, ar incidentas, šis incidentas būtų įvykęs, jeigu Švedija būtų buvusi NATO nare. Nežinau ir aš neketinu kištis į Švedijos vidaus diskusijas dėl narystės NATOje. Susidomėjęs diskusijas seku, tačiau turiu pakartoti, ką visą, esu jau aiškiai pasakęs Švedijos žemėje. Yra aiškus skirtumas tarp būti nare ir nebūti nare. Kad būtų taikomas penktas straipsnis, turi būti NATO nare. Tačiau mes džiaugiamės artimą pozityvę partnerystę su Švedija. Dėkoju, ponė generalinis sekretoriau. Dėkojame Jums už e, Jūsų pasisakymus mes turime baigti šitas diskusijas dėl to, kad jau atvyko kitas kalbėtojas. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti NATO generaliniam sekretoriui už tai, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Man atrodo, kad tarp NATO ir ES iki ES viršūnių sustikimo dar įvyks tam tikros diskusijos. E, kalbant apie sąveikos efektus, man atrodo, visų pirma yra svarbu e, kurti europinį bendradarbiavimą. Ir tai yra taip pat svarbu, kalbant ir apie e, NATO bei ES bendradarbiavimą. Galbūt e, tie, kurie dabar išeina, galėtų, galėjo bent jau pasėdėti iki kol bus baigtas išnagrinėti šitas darbo atvarkės punktas. Mes matome, kad dabar vyksta dramatiniai pokyčiai ir Amerikos politikoje. Aš nežinau, kokia bus Amerikos politika artimuosiuose ir tolimuosiuose rytuose, e, kaip tai bus susiję su energetikos e, politika jungtinių valstijų, bet matome, kad e, tarsi keičiasi interesai ir aišku, tai įtakos ir ES bei NATO santykius. Ir manau, kad dėl šios priežasties yra labai svarbu, kad abi šios sąjungos e, bendruomenės bendradarbiautų. Todėl aš norėčiau dar kartą padėkoti už šias šiandieninės diskusijas, tačiau kartais vis tik turiu pasakyti, kad kalbant apie NATO ir ES e, santykius, vis tik reikia priminti ypač mūsų kolegoms iš. E, iš Amerikos, kad ES politinėje srityje taip pat e, daro didžiulį indėlį e, ir mes neturime atskirą biudžeto eilutę ne kariniams prevenciniams priemonėms ir tas mūsų biudžetas yra didesnis už JAV biudžetą šiai pačiai, e, šiai, tai pačiai sričiai. Ir kal, jeigu kalbame apie išteklių sutelkimą ir dalymasi, mes turime apie tai aiškiai kalbėti. E, Bet nepaisant to, vis tik norėčiau pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas turėtų būti stiprinamas ir ES turėtų būti pajėgesnė vykdyti savo įsipareigojimus taip pat ir karinėje srityje. Ir todėl aš tikiuosi, kad remdamiesi šiomis diskusijomis, diskusijomis mes šių metų vasarą ir rudenį galėsime toliau tęsti bendradarbiavimą. Dar kartą dėkoju Jums už tai, kad apsilankėte mūsų posėdėje.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 Ich weiß es nicht. Ich habe da zehnmal draufgeschrieben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Dėkoju, ponios ir ponai, norėčiau paprašyti jūsų vėl susėsti. pastarosiomis dienomis sulaukiau labai daug klausimų. E, kolegos teiravos ir jie negalėtų tapti pranešėjai Irano, Irako klausimais. Taigi džiaugiuosi dabar, kad galime pasveikinti poną Marijo Mauro ir norėčiau pasveikinti jį su tuo, kad jis tapo Italijos gynybos ministru. Ir dažnai mes stebimės dėl to, kokie sprendimai susiję su personalu primami Italijoje, bet, e, visa, bet e, retai rezultatai būna tokie geri kaip šį kartą ir aš manau, kad e, Mario Mauro bus tikrai puikus žmogus, puikia asmenybė, kuri puikiai dirbs šiame poste. Mario, norėčiau paprašyti tavęs trumpai pristatyti E, Italijos lūkesčius, o paskui mes diskutuosime su tavim. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu būtų kažkokia priežastis, dėl kurios aš džiaugiuosi būčiau, būdamas italas, tai ta priežastis būtų tai, kad mano šalis mane nuolat stebina. Ir tai yra Ir tas faktas, kad esi nuolat nustebęs, e, jis yra susijęs e, su tuo, kad e, taikiausias iš Italijos delegacijos tampa staiga gynybos ministru. Todėl aš šiandien kalbėdamas prieš Europos parlamentą norėčiau pasakyti, kad man susidaro įspūdis, kad mes čia kalbame ne tik e, apie techninius aspektus, bet apskritai apie gynybos politikos viziją. O ta vizija yra glaudžiai susijusi su saugumo jausmu, o tas e, saugumo jausmas ar pojūtis e, yra žymiai daugiau negu tai, ar vyksta kažkur konfliktas ar ne. Ir e, didžiausias iššūkis rengiantis gruodžio mėnesio tarybai yra e, tai, kad mes e, turime kalbėti apie europinį saugumą. Diskusija šią temą vyksta jau keletą metų ir mes nuolat kalbame apie bendrą gynybos politikos viziją. Tai yra ramstis, e, link kurio mes, e, per kurį mes judame link europinės integracijos, stipresnės europinės integracijos. Italijos vyriausybė, kuri po ilgų, ilgo blaškimosi pagaliau pradėjo veikti, ji turi, e, ji yra pasiryžusi dirbti ne tik su e, įsitikinusiais europiečiais, bet ir su federalistinių pažiūrų politikais. Ir tie e, federalistai užtikrins tai, kad e, bus atitinkamos e, pozicijos priimtos, kurios skatins integracijos e, procesą. Aš pats, būdamas Europos parlamente, e, išmokau vieną dalyką, kad yra garbingas metodas, kaip galima rinkti europinę patirtį ir tai taip pat e, skatina integraciją. Taip pat šioje, šioje vietoje norėčiau pabrėžti tai, e, kokią poziciją e, atstovaus Italijos vyriausybė artimiausių metų. Ir čia aš norėčiau kalbėti apie poziciją, kurios esmė yra ta, kad e, reikia kuo didesnės europinės integracijos. Todėl norėčiau dabar išvardinti tas problemas, kurios trukdo įgyvendinti šį procesą. E, apie problemas, kurios neleidžia mums sukurti bendros gynybos politikos ir reiktų ieškoti tų problemų sprendimų, pasitelkiant vertybės ir idealus. Ir tai e, galėtų būti e, mūsų bendros europinės politikos esmė man atrodo, kad mums reikia gynybos Europos. Ir e, dabar mes susidurėme su tokiomis esminėmis problemomis. Viena iš jų yra tai, kad sulėtėjo visas procesas ir e, dėl to susilpnėjo ryšiai tarp ES valstybių narių. O tas proceso sulėtėjimas reiškia taip pat, kad šis klausimas praranda savo svarbą e, vyriausybių diskusijose. Taip pat e, dabar nenorėčiau pasakyti, kad tas procesas visiškai sustojo, tačiau mes dabar turėtume e, jį vis tik pagreitinti, paskatinti kad sukurtume solidžią Europos gynybos politiką. Žinome, kad yra daug iniciatyvų šioje srityje, iniciatyvų, kurios iš dalies jau buvo įgyvendintos, tačiau mes vis tik turėtume vėl paskatinti to proceso vyksmą, kad pasiektume e, pažangos gynybos politikos rytyje norėčiau prisiminti savo patirtį, darbo, savo darbo čia Europos parlamente e, patirtį e, pasikeitus amžiui mes daug kalbėjome apie politinius, o ne apie ekonominius išteklius, kuomet kalbėjome apie gynybos politiką. Mes tuomet kalbėjome apie Europinę strategiją. E, taip pat apie karinių pajėgumų stiprinimą ir apie nuoseklų, e, nuoseklų, tų, nu, nuoseklų procesą. E, mums yra e, svarbi ne tik pati gynybos politika, mes turime taip pat kalbėti apie tai, ko mums reikia planuojant ateitį Žinau, kad yra tam tikrų problemų šiame procese, bet jas reikia spręsti, jeigu mes norime vaidinti kažkokį vaidmenį pasaulio kontekste ir čia reikia nepamiršti Europos parlamento vaidmens. Mes turime daryti viską, kad Europa taptų stiprių veikėjų. E, todėl reikia ir tam tikrų iniciatyvų gynybos politikos rytyje. Todėl norėčiau, kad Europos parlamentas aiškiai suvoktų būtinybę, kad e, mums reikia pagyvinti bendros gynybos politikos e, kūrimo procesą ir Europos parlamentas galėtų pasirūpinti tuo, kad būtų priimti e, tikrai svarūs politiniai sprendimai. Mums reikia e, išsiaiškinti, kokios yra rizikos susijusios su e, dabartiniais pajėgumais, o rizika yra ta, kad tie pajėgumai vis mažėja. Taip pat mes turime galvoti apie Europos gynybos e, agentūrą, e, turime galvoti apie aiškės užduotis tai agentūrai, kad galėtume geriau panaudoti turimus išteklius. Taip pat visi žinome, kad šiuo metu Europa išgyvena ekonomiškai tikrai nelengvus laikus ir turime turėti omenyje biudžeto lėšų mažinimus. E, todėl turime pasirūpinti tuo, kad e, ekonominių sunkumų laikotarpis kurio nepavyks greitai, kurio po, po problemų nepavyks greitai išspręsti, e, kad nepaisant to ekonominio sunkmečio vis tik būtų tikslingai siekiama gynybos politikos sričių. Ry, Ir čia reikia kalbėti taip pat apie operatyvios veiklos bei apie išteklių ir įvairių programų finansavimo užduotis. Pastaruoju metu jau pamatėme, kad mažėjant išteklių visos ES valstybės narės mažina pajėgumus, tuos pajėgumus, kurie yra brangiausi. Tačiau tai visų pirma e, yra susiję tik tai su nacionaliniu lygmeniu. Tai reiškia, kad e, mes nekuriame europinės pridėtinės vertės šioje srityje. Todėl mums reikia daugiau autonomijos, mums reikia daugiau investicijų galimybių, e, nes kitaip turėsime problemų ateityje. 2010 metais 26 valstybės narės investavo apie 43 milijonus eurų į e, ginklų, e, ginkluotės sistemas. Iš tų, iš tų lėšų 7 milijonai eurų buvo e, skirti E, bendroms dviejų ar daugiau valstybių narių e, vykdomoms programoms. Tai reiškia, kad e, čia svarbu kalbėti būtent apie valstybių narių bendradarbiavimą ir bendras programas. apie 11,8 procentų lėšų buvo išleista e, toms programoms, kurias vykdė dvi arba daugiau valstybių narių. Apibendrinant galima pasakyti, kad e, Europoje mes susidurėme su ta problema, kad sprendimai dėl investacijų investicijų į gynybos politiką ir atitinkamus tyrimus yra e, daromi tik tai nacionalinėme ligmenyje. Todėl mes turėtume gerinti tų sprendimų prieimimą. Mums e, reikėtų taip pat stiprinti ir bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių, kad pavyktų ateityje išlaikyti ES pajėgumus. Taigi turime e, tęsti procesą, kad galėtume, kad galėtume pasirašyti atitinkamus politinius susitarimus. Ir čia reikalinga vyriausybių veikla, e, reikia jų bendradarbiavimo. Taip pat reikia nepamiršti, e, aišku, tų taupimo programų E, taupimo politika e, kol kas vaidina svarbu vaidmenį, ypač viešojo sektoriaus srityje. E, ir mums čia reikia tarsi ieškoti naujo subalansuoto požiūrio. Tačiau kalbant apie gynybos politiką, mes turėtume E, daugiau investuoti, daugiau e, išlaidų skirti pažangiai ar išmaniai gynybai, mums reiktų daugiau e, veiksmų bendrose institucijose ir turėtume padaryti daugiau, kad paskatintume europinę integraciją. Savai mes suprantama, šis procesas vyks palaipsniui, valstybių narių suverenumas yra toks dalykas, kurio lengvai ne, nepavyks atsisakyti, bet e, jo galbūt iš dalies reiktų atsisakyti ar jį nugalėti siekiant e, bendrų veiksmų. Mums e, e, panašiai kaip ir fiskalinės politikos rytyje reikia didesnės integracijos, kuri padėtų nugalėti nacionalinės prerogatyvas. Ir siekdami pažangos mes turėtume e, žvelgti labiau į ateitį ir manau, kad e, ta, tas pats turėtų įvykti ir gruodžio mėnesio tarybos posėdžiuose. E, reikia siekti didesnių investicijų į gynybos politiką. Ir esminiai dalykai čia yra tai, kad visų pirma turėtume aiškiai suvokti, kad gynybos politika yra svarbus dalykas. Gynyba tai nėra tik tai e, kažkokios valdžios klausimas. Gynyba tai yra politika, kuri e, užtikrina saugumą, e, taiką ir stabilumą. Toliau kitas svarbus aspektas e, - reiktų pradėti naują projektų fazę gruodžio mėnesį mes nagrinėsime ne kažkokį tikslą, o turime kalbėti apie atitinkamų programų pradžią kad per protingą laikotarpį galėtume pasiekti naujų e, inovatyvių tikslų. E, gynyba iš Italijos pozicijų yra labai svarbus klausimas, nereikia jo pamiršti, e, kalbant apie ES ateities tikslus gynyba turėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Tai yra mm, saveiki, tai turėtų būti saveiki sistema. Ir sakydamas tai, aš mm, galiu pasakyti, kad mes E, paskaičiavome, koks buvo Italijos indėlis Kabule, Afganistane, kokie buvo Italijos pajėgumai, kiek Italija išleido, kiek investavo. Ir mes galbūt per daug koncentravomės į karinius, o per mažai į politinius aspektus. O gynyba iš esmės yra ir politinis procesas ir mums reikia e, glaudesnio bendradarbiavimo su JAV. E, mums reikia atitinkamų gynybos priemonių, ypač e, tame. Ypač e, tame kontekste, kuris yra susijęs su e, tarptautiniu bendradarbiavimu. Taip pat turime ir toliau didinti pajėgumus, turime aiškiai suvokti, kokia atsakomybė mums tenka ir mes tą akcentuosime ir tuomet, kai Italija pirmininkaus ES tarybai, kad ir darysime viską, kad jūs matytumėte Italijoje labai patikimą partnerį. Dėkoju visiems uždėmesi ir laukiu jūsų klausimų bei pastabų. Minister, Dėkoju, ponė ministrė. Matau, Mario, kad jau, jau įsidirba į savo srityje ir diskusija su tavimi yra tikslinga po to, kai aptarėme e, tam tikrus klausimus su NATO generaliniu sekretoriumi. E, jo labiau, kad mes turime ruoštis gruodžio mėnesio ta, tarybai, nors man atrodo, kad ta taryba bus ne sprendimų taryba, o tikslų nustatymo taryba. Ir bus ten ieškoma būdų, kaip siekti tų tikslų. E, Aš taip pat manau, kad e, dauguma e, aspektų, kurie yra labai svarbus, dar nėra įgyvendinami. Ir mums čia reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie. Apie geresnį kovinių būrių panaudojimą kol kas tai yra tik tai teorija, tai praktikoje nevyksta. Ir e, kadangi e, klausimai šioje srityje yra, turi, turi būti priimami vienbalsiai, tai tai tikriausiai e, yra e, tam tikras sunkumas dėl to, kad valstybėse narėse yra skirtingos konstitucinės nuostatos. E, kai kurios valstybės, kurios nėra NATO valstybės narės, turi iš dalies kitą poziciją. Taigi e, mes turime daryti viską, kad sprendimai, kurie būtų priimti e, toje taryboje, kad jie galiotų trejus metus ateityje, kad būtų siekiama įgyventi tuos tikslus. E, pradėsime diskusiją. Pirmiausia, ponas Donžon, paskui Salafranka. Bienvenue. Pone pirmininkė, gerbėmi ministrai, gerbimas Marija, dėkui jums, kad atvykote. Mums tikrai džiaugiamės, kad jūs esate paskirtas iš tas pareigas. Mes jūs nuoširdžiai sveikiname ir mums, mūsų komiteto nariai, tai tikrai yra didelis stimulas, nes E, žinosim, kad e, tie pranešimai, kuriuos mes parašėme, juos perskaito nors vienas gynybos ministras, kuris yra jautrus Europos parlamento darbų. Tai mums tai tikrai puikia naujiena. Kai dėl gruodžio mėnesio vadovų tarybos, tai aš čia turėčiau dvi pastabas ir vieną klausimą. Pirmas dalykas, tai kaip jau pabrėžytis kalboje, tai yra reikia eiti daug toliau, toliau siekti kolektyviai. Ir biudžeto apkarpimai yra tokie dalykai, kad valst, ne viena valstybė narė negalės vykdyti savo operatyvinių pajėgumų ateityje. Ir šita kolektyvinės pajėgos turėtų būti sutiltas ir tai turėtų būti kiekvienos valstybės narės pastangos, nes dabar matome, kad yra tik tai dvi Europos e, valstybės narės, e, kurios e, sudėkia 50 procentų visų resursų, tai tikrai mes turim sieti pastangas gynybos srityje. Taigi, kaip skatinti kiekvieną atskirai valstybę narę, kad jis dėtų pakankamas pastangas, kad kolektyviai šitos pastangos būtų reikšmingos. Antras dalykas - dėl gynybos pramonės. Mes visi žinome, kad gynybos pramonė Europoje e, labai daug gamina, bet kaip ji galėtų dar didesnius išteklių rezultatų pasiekti, kaip ji būtų, e, lab, galėtų būti labiau e, konkurencinga ir ponas Barnie pateikė keletą pasiūlymų atsižvelginti tą, tos biudžetus, kurios turi kiekviena valstybės narė. Ir mes žinome, kad ta restruktūrizavimas reiškia, kad bus prarasta darbo vietų ir ne viena valstybė narė nėra pasirengusi tą daryti artimiausiai ateityje Italija, kaip ir kitos šalis, tai yra turi labai stiprią gynybos pramonę, kuri yra labai polivalentiška, tai kaip vyksta debatai šitoje srityje Italijoje dėl gynybos pramonės rektorizavimo. Ir dėl trečias dalykas, tai galbūt dėl prioritetų, dėl e, to susitikimo, kuris buvo skirtas gynybai, mes kalbam toliau apie pajėgumus, bet kaip general, NATO generalinis sekretorius, sekretorius priminė, kad į yra pajėgumai, bet tai nėra valios jais pasinaudoti. Tai ką daryti galiausiai, ką, ką reikėtų daryti, kaip skatinti tą politinę valią reaguoti. Ir šiuo požiūriu čia vyksta debatai užsienio reikalų komitete ir išorės reikalų komitete, tai kokies, kurie turėtų būti prioritetai, kuriuos ES turėtų turėti ir ginti visų pirma užsienio politikoje prieš vykdamą gynybos politiką ir čia diskusijas vyksta tikrai labai ilgai, ar yra e, metodologija, kaip pavyzdžiui, baltoji knyga buvo parengta e, Prancūzija, ar Europos mastu tokia baltoji knyga negalėtų būti reikalingas žingsnis tam, kad būtų išvardinti prioritetai, kur Europos Sąjunga norėtų į gynybos srityje. Dėkuoju. Gracias, eh, señor presidente. Señor ministro, quisiera decirle que cuando he visto en el orden del. Dėkuoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš galbūt per vėlai pasivėjau šitą penktą mūsų darbo tvarkės punktą. E, tai, kad Mario Mauro tapo Italijos gynybos ministru, man pačiam e, reiškia didžiulę laimę, todėl aš norėčiau tikrai pasveikinti Mario Mauro tiek savo e, vardu, tiek Europos liaudės partijos frakcijos vardu ir norėčiau palinkėti tau sėkmės tavo darbe. E, o šampano išgersime vėliau neoficialioje aplinkoje. O dabar norėčiau užduoti keletą klausimų. E, prieš atvykdamas čia Europos parlamentą aplankėte ISAF būrius Afganistane, todėl norėčiau paklausti, e, ka, kokias perspektyvas Italija išvelgia po 2014 metų. JAV ir Vokietija planuoja išvesti savo pajėgas 2000, iki 2014 metų. Tarptautinė bendruomenė ir toliau palaikys Afganistano būrius. E, taik, Afganistano taikos pajėgas. Toliau ponas Danžan pasakė, e, uždavė daug konkrečių klausimų dėl gynybos politikos, o aš norėčiau su Mario Mauro išnagrinėti dar vieną klausimą. E, tai yra padėties Sirijoje klausimą. JAV paragino savo partnerius renkti e, m, rengti atitinkamus planus, reakcijos į nenumatytą situaciją planus. Ir Prancūzija e, turi galbūt kitokį požiūrį. E, net ir NATO generalinis sekretorius kalbėjo apie politinį konflikto sprendimą. Mes siūlėme uh, įvesti neskrydžių zoną, skrydžių draudimo zoną. Taigi, ponė Italijos ministrė, Kaip Jūs vertinate situaciją Sirijoje ir kas Jums atrodo būtų geriausia išeitis, e, ypač po to, kai bus vienbalsiai pritarta embargui? Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Marijo, ponė ministrė, aš vis dar kreipiuosi Marijų vardu, bet sveikinu su šio paskirimu. Aš norėčiau užduoti panašius klausimus klausimus ypač e, dėl Afganistano po ISAF atsitraukimo. Ar manote, kad liks pakankamai pajėgų, kurios užsims mokymais, užtikrinant, kad talibanas vėl neįsigalėtų, nes tai tuomet būtų didžiulis kraujo, pinigų, energijos, žmogiškųjų išteklių švaistimas. Įdomu, ką Italijos vyriausybė mano, užtikrinant, kad Afganistanas liktų be Talibano ateityje, kad visa misija būtų ko nors buvusi verta. Taip pat, kalbant apie krikščionių reikalus, žinot, žinau, kad jūs čia dirbdamas šiame komitete domėjotės šią temą. Ypač jiems didelis pavojus kyla Sirijoje, jeigu salafistai paims viršų. Kaip žinote, aš esu didelis Izraelio draugas. Izraelis pastarojame metu įsikišo į Hezbollah ginklų tiekimą Asado vyriausybei. Ir dabar kyla pavojus, kad kils karas tarp Izraelio ir Sirijos. Galbūt e, gali čia būti įtrauktas ir Iranas. Nežinau, ar aš per daug e, reaguoju. Ar jeigu reikėtų įsikišti, ar tai būtų tam tikra savanorių koalicija, kai buvo Somalija, ar tai būtų NATO vadovaujama kažkokia tai operacija. Ir pagaliau dėl Europos gynybos agentūros. Mano frakcija, mano partija skeptiškai žiūri į tai, kiek pasiekta iki šiol. Tačiau e, mes esame Britų vyriausybės nariai ir joje dalyvaujame. O vienas klausimas yra kūro užpildymas ore. Kokie yra šansai, kad kad e, agentūra prisidės nu, prie šio klausimo sprendimą, užtikrinama interoperabilumą, pajėgumų didinimą, kad būtų galima pateisinti tos agentūros egzistavimą, kuriai priklauso 26 valstybės narės, išskyrus Daniją. Ačiū, aš taip pat noriu prisidėti prie sveikinimų ir gerų linkėjimų jums. Kadangi jūs kalbėjote mm, gruodžio Europos vadovo tarybą skirtą Europos gynybos klausimams, norėčiau taip pat apie tai pakalbėti ir pabrėžti tris ar keturis dalykus. Saugumo ir gynybos politika kaip priemonė gali mums suteikti daug daugiau galimybių veikti, negu mm, suteikia dabar. Aš ypač pabrėžiu planavimo galimybės ir pajėgumus vykdant Europos misijas. Kadangi trūksta e, karinio koordinavimo šiuo metu, norėčiau pabrėžti Europos operatyvinį centrą, kuris pradėjo veikti praėjusiu metu pradžioje ir yra tam tikras pagrindas nuolatiniai ES kariniai struktūrai, kuri būtų atsakinga už mūsų e, misijų dabartinių ir ateities planavimą ir vykdymą. Aš tai vertinu kaip žingsnį, kuriant ES operatyvinį štabą. Ką manote apie tai? Aš norėčiau paraginti jūs būtent tuo keliu eiti. Antra, vis dar aptarinėjame kovinių grupių vaidmenį ir koncepciją kaip ankstesnis gyvybos ministras, aš pamenu keletą diskusijų apie tai per Europos vadovų tarybų sustikimus. Tos diskusijos baigdavosi be išvadų, kalbant apie tų kovinių grupių e, galima vaidmenį kaip pradinių grupių ar kaip operatyvinių rezervų vaidmenį. Norėčiau paraginti jūs taip pat tęsti šias diskusijas ir rasti kažkokias, padaryti kažkokias išvadas, galbūt taip vadinamo Vaimaro laiško e, kontekste ar forma laiško, kuris buvo pasirašytas 10 metų, 10 metais ir pagal Veimaras plus pasiūlymus. Ir pagaliau, ką Jūs manote apie institucijų ir procedūrų įvestų į Lisabonos sutartį panaudojimą. Jos yra mūsų dispozicijoje. Pavyzdžiui, nuolatinis bendradarbiavimas galėtų sustiprinti pastangas operacijose arba pagal pajėgumų iniciatyvą, kuri vadinasi išteklių staikimas ir dalymasis. Dar kartą noriu Jūs paraginti eiti šiuo keliu. Pone Janaku, prašom Jums žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, e, gerbiamas ponė Mauro, norėčiau pasveikinti jūs ne tik su naujų postų, bet taip pat ir su tuo, ką jūs prieš tai pasakėte apie europinį saugumą. net nekyla abejonių, kad kaštai e, ar lėšos, kurios yra skiriamos gynybos politikai, yra nepakankamos. Mums reikia daugiau lėšų, kad būtų užtikrintas didesnis efektyvumas. Tačiau dėje situacija yra tokia, kad, pavyzdžiui, yra ir daugiau problemų be to nepakankamo finansavimo. Pavyzdžiui, vienbalsis sprendimų prieimimas yra problema ir vienintelė galimybė e, ap, išspręsti šią problemą būtų stipresnis bendradarbiavimas. Juk mes visi žinome, kas yra prieš. Ir manau, kad mes tą turime aiškiai įvardinti, turime aiškiai pasakyti, E, turime aiškiai pasakyti, kad didžioji dauguma ES e valstybių narių yra taip pat ir NATO valstybės narės. Ir tai nereiškia, kad mes nenorime NATO ar kad mes norime apeiti NATO. E, jokių būdų mes norime, kad problemos Europoje būtų sprendžiamos bendrai, bendromis pajėgomis. Jūs ir pats sakėte, kad Europa išleidžia uh, žymiai daugiau pinigų gynybai ir atitinkamiems moksliniams tyrimams negu JAV. Manau, kad prieš gruodžio mėnesio tarybą mes turėtume mm, parengti naują poziciją, turėti naują poziciją ir galbūt jūs e, galėtumėte mums pasakyti, kokie būtų Italijos pasiūlymai, tiek kalbant apie tas problemas, kurias jūs įvardijote, tiek e, kalbant apie, pavyzdžiui, e, mokymus. Pavyzdžiui, kas bus su e, karių lavinimo programom. Paramount President Pöttering. Vielen Dank, Herr Präsident, für die freundliche Begrüßung. Dėkoju už draugišką tokį pasveikinimą. Mielas Mario Mauro, man tikrai nuostabu žvelgti į tave kaip į Italijos gynybos ministrą. Aš visuomet tikėjau Italiją ir e, mano pasitikėjimą būtent ir patvirtina šitas sprendimas, kad tu tapai e, gynybos ministru. E, tu savo kalboje, jeigu aš teisingai suprantau, supratau, kalbėjai apie viziją. E, Konradas Adenaueris 60-mečio pradžioje taip pat turėjo viziją sukurti Europos gynybos e, sąjungą su Europinė armija. Manau, kad mums reikia panašių tikslų Europos sąjungoje ir manau, kad mes turime išdrysti kalbėti apie Europos sąjungos armiją. Tai turėtų būti mūsų tikslas. Mes e, čia kalbame apie e, kovinės grupės, e, e, galbūt jų išplėtimas e, galėtų sąlygoti tos armijos sukūrimą. Mums reikia struktūrinio bendradarbiavimo ir aš e, tikrai džiaugčiausi, jeigu į politinės diskusijas įtrauktume tokią viziją, tokį terminą, kuris būtų Euro, ES armija. O šiaip norėčiau palinkėti tau sėkmės tavo darbę ir visai, aišku, Italijos vyriausybei sėkmės. Dėkoju, ponė pirmininkė, dabar ponas Van Orden. Uh, um, um, Sveikinu jūs tapus gynybos, Italijos gynybos ministru. Norėčiau padėkoti už patvirtinimą apie tai, ką CSDP, apie ką eina kalba. Tai yra skatinti Europos integraciją. Tai yra pirminis tikslas ir aš manau, jūs labai aiškiai pasakėte. Už tai dėkoju. Dėkoju už aiškumą. Turėčiau porą klausimų. Kokį žin kokius žingsnius daro Italija, siekdama, kad būtų papildomos, suformuotas papildomas dislokuotinas pajėgos ir kaip matote, kokius matote būdus NATO stiprinimai. Dėkuoju. Next speaker, Madame Martini. Toliau Ponia Martini. Grazie, signor Ministro, caro Mario. Lasciami esprimere la mia gioia pubblicamente. Dėkuoju, Mario, ponia Ministrė. Norėčiau tikrai išreikšti savo džiaugsmą ir pasitenkinimą e, jūsų paskirimą šitą postą. Aš e, džiugiuosi, kad e, jūs grįžote į Italijos senatą ir čia aš esu tarp, tarp kolegų, mūsų komiteto kolegų ir mes dabar susitikę su jumis čia galim pasakyti, kad mes tapome didesni europiečiai. Mr. Angorakis, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ponas Angurakis, dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau užduoti tokį klausimą Italijos ministrui. Uh, šitas, paskut, šitas paskutinės Izraelio atakos Sirijoje, kaip jūs tai vertinate, ar tai yra invazijos e, veiksmai, ar tai nėra kitos šalies e, suverenumo pažeidimas. E, toliau kitas klausimas. Pastaruoju metu labai daug kalbama apie tai, kad ES valstybės narės gynybos srityje turėtų stipriau bendradarbiauti. E, E, buvo kalbėta apie Vaimaro iniciatyvą, apie kovos būrius. Pone ministre, o kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Aš aišku e, džiaugiuosi, kad e, tai kol kas nevyksta, bet tam aš turiu ir savų paaiškinimų. E, ir savų priežasčių. Priežastis, dėl ko bendradarbiavimas neturėtų peržengti ES ribų, yra e, susijusi su tuo, kad valstybės narės tikriausiai bijo pažeisti tarptautinę teisę. Pateiksiu vieną pavyzdį. Malis. E, kodėl niekas ne bendradarbiavo su Prancūzija, kai ji įsikišo į konfliktą Malyje. Buvo ir daugiau panašių pavyzdžių. Man atrodo, kad nėra to bendradarbiavimo dėl to, kad tokios invazijos pažeidžia e, tarptautinę teisę. Ir taip pat, ponė ministrė, e, norėčiau pas, pakalbėti apie e, gynybos pramonė. Jūs dar kalbėjote taip pat ir apie konkurenciją šioje srityje. Ar jūs suvokite, ką tai reiškia? Man atrodo, kad vienas kolega jau aiškiai pasakė, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad didžioji dalis gynybos pramonės e, Europoje turėtų išnykti, e, kaip tai atsitiko, kuriant bendrąją rinką. Ar mes e, norime konkurengi, konkurengi, konkurencingesnės e, Europos Sąjungos ir ar tai nereikš, kad pavyzdžiui e, Graikijos atitinkamos įmonės e, liks be darbo? Kaip jūs bandysite spręsti šitas problemas? Per... E, Ačiū dabar žodis ministrui, ponai Marija Mauro, kad jis galėtų atsakyti. Aš pats norėčiau jį pasveikinti taip pat tapus ministru. Jis yra puikus mūsų šalies atstovas. Taip pat norėčiau užduoti klausimą. Jūs minėjote tai savo įžanginėje kalboje, man atrodo, kad būtų sunku pasiektų Europos gynybos politikos plėtojimo, nes e, gynyba ir užsienio politika yra nacionalinės kompetencijos sritis ir valstybės narės nenori tų kompetencijų atiduoti ES institucijoms, nebent būtų pasiekta žymesnė pažanga politinėje ir institucinėje erdvėje. Taigi, iš tikrųjų, reali užduotis yra, jeigu jūs manote, kad tai yra verta daryti, taip pat būtų susijęs su šiais veiksniais. Mano klausimas būtų toks. NATO generalinis sekretorius paragino mūsų vyriausybės daugiau skirti dėmesio gynybos biudžetams. Tuo pat metu finansinė ekonominė krizė e, paveikė visas šalis, įskaitant ir Italiją. Ar nemanote, kad, ar, ar manote, kad yra kokia nors merža, kur galima būtų staupyti lėšų taikant paprastesnės e, gynybos sistemas ir daugiau koordinuojant. bei pasiremiant e, atskirų valstybių narių e, gynybos pramonės pajėgumais. Kaip sakiau pradinėje kalboje, aš per savo kadenciją Mm. norėjo aplankyti pirmiausia Italijos pajėgas Afganistane. Vakar susikau su e, generolu Danfordu, ISF e, e, vadu ir prezidentu Karzavimi. Prieš tęsdamas toliau, aš pirmiausia atsakysiu į klausimus dėl strategijos po 2014 metų Afganistane. Italijos pozicija čia yra visiškai aiški. Mes neturime jokių ketinimų palaidoti pastangas, kurios buvo padėtos užtikrinant stabilumą ir siekiant pažangos Afganistane. Turėjau galimybę ne tik aplankyti bazės e, Ferate ir Herate, kur yra dislokuota apie 4000 Italijos karių. Bet taip pat kalbėdamasis su generolu Danfordu, aš sakiau, kad po 2014 metų turime, mums reikia garantijų, kurios būtų proporcingos visų šalių pastangoms šiuo metu. Tai yra Italija suvaidins savo proporcingą vaidmenį ir po 2014 metų karinių pajėgų, ekonominių išteklių, ginklų ir tarptautinio bendradarbiavimo prasme. Tai būtų taikytina tiek infrastruktūrai, tiek švietimui, sveikatos apsaugai, bendrų galimybių skatinimui. Afganistano kontekste visa tai yra įmanoma tik tai dėl to, kad ten yra mūsų karinės pajėgos, kad įmanoma koegzistavimas įvairių grupių e, visuomenėje. Kur tų sąlygų pakanka užtikrinti, Afganistano stabilizavimas ir pažanga atsilieka smarkiai. Diskusijose su prezidentu Karzajumi aš taip pat kalbėjau apie mūsų sustarimo detalės. NATO alijansas yra ne tik karinis, bet ir politinis alijansas. Todėl, kiek tai liečia Italiją, tai gyvybiškai svarbu yra pasiekti atskirų susitarimų su Afganistano valdžia, kad būtų užtikrintas imunitetas pajėgoms jų teritorijoje. NATO rėmose. Visada turime, aišku, mandatą iš tarptautinių institucijų. Viskas, ką darome, turi būti pagrista bendra vizija. Aišku, pradėjau savo darbą nuo apsilankimo Afganistane. Dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponas Danžanas ir ponas Van Ordenas. Galbūt būtų galima atsakyti kai kurių jų, kurios jų klausimus. Jie pademonstravo savo žinias šioje srityje ir kalbėjo apie principą, jog įmanoma būtų sukurti bendras, bendrus pajėgumus, jeigu visi gyvendintų savo atliktų savo pareigas. Galima išvesti paralelę su Mario Monti vyriausybės darbu per pastaruosius pusantrų metų. Italija nepaprašė ne euro iš Europos stabilizavimo fondas savo problemas išsprendėme panaudodami savo išteklius. Be to, mes buvome pirmosiose gretose tų, kurie e, siekia padėti Graikijai taikos palaikymo operacijose. Italija ir toliau atliks savo vaidmenį. Aš noriu dar kartą patikinti, mums gynyba ne tai, kad yra ne priemonė e, rodyti savo jėgą, o siekis užtikrinti taiką, kad žmonės galėtų dirbti. Taigi, diskusijose parlamente dėl Italijos gynybos biudžeto ir gynybos sistemos įtrauks elementus ir Europos integracijos elementus. Nes mes manome, kad tai yra svarbia priemonė, kad geriau galėtume atlikti savo individualias užduotis kaip atskiros šalis. Ir šią prasme turiu e, tai paminėti. Kai kurie kolegos pasisakė skeptiškai, tiesą sakant, ne vieną kartą plenarnėje sesijoje man norėjosi pasakyti, kad euroskeptikams yra gerai ne dėl to, kad jie turi priežasčių būti euroskeptikais, bet todėl tie, kurie sako, kad tiki Europą, nekalba apie tai pakankamai įtikinamai. Ir susėdus prie Europos vadovų tarybos stalo gruodžio mėnesį negalime leisti, kad gynyba liktų paraštėse, jeigu nebus įsipareigojimų iš naujo stiprinti mūsų galimybės vykdyti operacijas, panaudojant europinį metodą. Juk tas europinis metodas nebuvo teorija. Visų pirma, tai buvo pragmatiški siekiai. Ir pradedant kurti bendrąją rinką, pradėjome nuo anglių ir plieno e, sąjungos. Dabar mes turime plėsti savo horizontą, turime išlaikyti pragmatišką požiūrį. Pateiksiu poz... pa, pavyzdį Italijoje. Pateikiami argumentai apie tam tikras gynybos sistemas, kurias turėtų pirkti Italijos vyriausybė vienas sistemas, o ne kitas. Jeigu mes E, galvotume vien tik tai apie savo reikalus, mes e, nepatenkintume integruotos gynybos poreikių. Taigi yra tam tikrai pasirinkimai, kuriuos reikia padaryti ir tai atitiktų mūsų sąjungininkų poreikius. Taigi negalime įsivelti į diskusijas apie smulkius e, tam tikrų interesų grupių interesus. Kalbant apie tai, ką sakė panas Van Ordenas apie NATO ateitį ir apie tai, kaip Europa galėtų stiprinti NATO. Tai aš viską įsivaizduoju taip. Europos narė sudaro NATO daugumą, todėl stipresnė Europa, geriau karinė prasme integruota, Europa sustiprintų bet kokiu atveju NATO. Ir net jeigu viską vertinate iš Britanijos pozicijų, tai yra žvelgiate iš, viską iš tos kultūros pozicijų, kur yra labai stiprus natūralūs ryšiai su Europa. Tai, tai ponios Van Nordenai E, pasakys, e, prisimins, e, kaip Čerčilis kalbėdamas apie karo metus, pasakė, kad jis niekada nebuvo skolingas tiek daug tokiam mažam skaičiui. Taigi, jeigu 750 Europos parlamento narių ir ministrai taryboje gruodžio mėnesį pademonstruos tą bendrą viziją. Niekada nereikės būti skolingiams tiek daug tokiam mažam skaičiu žmonių už Europos ateitį. Grazie al ministro Mauro ir e grazie. Dėkoju, ponia Mauro. Norėčiau taip pat padėkoti visiems už klausimus ir už dalyvavimą diskusijai. Next point. The freedom of press and... Kitas klausimas - spaudos ir žiniasklaidos laisvė pasaulyje. Mūsų e, pranešėja Marija Kreshakė. Antras keitimasis nuomonėmis. Prašom, jums žodis. Um, Dėkuoju, panė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Dėkoju e, šešėdiniams pranešėjams, kad mes labai kolegiškai dirbame, mes e, pasikeitėme nuomonės ir mes, e, manau, jau esam greitai balsuosime ir mes mm, siunčiam labai svarbi žinia, kokia svarbi šita žiniasklaidos laisvė. Tai taip pat noriu padėkoti visoms interesuotams šalims, piliečių visuotinė visom piliečių organizacijams, žurnalistams, visiems, kurie dalyvavo mūsų darbe per internetą ir kitaip. Šitas pranešimas paruoštas labai laiku, netrukus po to, kai mes atšventėme spaudos laisvės dieną. Ir jis e, paruoštas tada, kai yra didžiulis spaudimas laisviems balsams, laisvai nuomonė tiek internete, tiek į tiek. Ir šitas spaudimas yra vis labiau smurtinis ir žurnalistai, tiklaraštininkai dažnai gina žmogus teisės ir e, turim šokiruotų faktų iš praėjusiu metu tai, apie 800 žurnalistų 88 žurnalistai buvo nužudyti, apie 900 suimti, tai tikrai rimtas reikalas Europos Sąjunga gali ir turėtų vaidinti vadovaujantį vaidmenį užtikrinamdama spaudos laisvę, žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Mes turim dirbti su, su vyriausybėmis, primti apie jų atsakomybę e, žurnalistams, jų prievalė žurnalistams ir, ir piliečiams. Labai dažnai trečiosiuose šalyse yra pažeidžiami įstatymai vis dažniau. Ne visuomet e, tiesiogiai tie įstatymai, kurie yra susijęs su spauda ir žiniasklaida tiesiogiai, bet jie e, naudojasi, piknaučiauja kovos su terorizmu įstatymais, kovodami ir baugindami e, žurnalistus, tiklarišininkus ir visą žiniasklaidą. Kaip šešėdinių e, pranešėjų komanda mes nenorėjome dar atlikti spaudos vertinimą atskirose valstybėse narėse, bet mes nurodėme keletą priedų, kurie atspindi piliečio organizacijų darbą, kurie atspindi tai, kaip ekspertai vertina spaudos ir žiniasklaidos laisvę ir mes pridėjome šitos dokumentus kaip priedus prie pranešimo, nes mes norim parodyti, kaip svarbu yra tai, kad kai nėra politinio, e, kad nebūtų politinio kišimosi į, e, į spaudos darbą, bet kad siekiama palengvinti, kad spaudos e, atstovai savo darbą dirbtų lengviau. Reikia pabrėžti, kad spauda ir žiniasklaida turėtų būti laisvino finansinio spaudimo Ir tai yra ypač svarbu, ypač kalbant apie, e, apie visuomeninės žiniasklaidos priemonės, bet ir apie leidėjus, apie didžiulės korporacijas, kurie dirba žiniasklaidos srityje. Tai yra ir jų didžiulė atsakomybė. Taip pat galim pasakyti ir apie apie skaitmeninę aplinką, kur spauda ir žiniasklaida ir prieiga prie informacijos taip pat turėtų būti apsaugota ir turėtų ginti visuomenės vertybės. Mes pabrėžime, kaip svarbu, kad Europos Sąjunga uh, imtųsi priemonių, kad žurnalistai nebūtų jiem trukdama dirbti nebaudžiamai ir mes tikrai uh, siekime, kad būtų ir teisinės gynybos priemonių imtasi. Noriu pasakyti, kad mes kreipimės Europos komisiją į išorės reikalų tarybą, kad būtų nurodytos programos ir biudžeto eilutės, kurios egzistuoja Europoje. Ir taip pat nereikia pamiršti, kad ES gali būti vadovo pasaulyje tada, kai jį rodo pavyzdį. Ir pas mus irgi e, kyla problemų. Čia šitoje srityje čia neturėtumėm turėti iliuzijų, bet e, e, mes tikrai norim nurodyti, kokie yra tikslai, ir mes norėtume daugiausiai dėmesį girti kaiminystiai ir taip pat išorės veiksmams, ar tai yra plėtros, plėtotės politika, nurodyti aiškės gairis ir tikslus, kur mes galėtume tinkamiau veikti su apkarpytais biudžetais, nors dar vyksta krizė, bet mes turėtume būti lyderių pasaulinėje scenoje, gindami tas vertybės, kurios mums yra svarbios. Tai yra e, demokratinė žiniasklaida, e, saviriškos laisvė, nes tai yra neišvengiama, tai yra būtina žmonės, žmogų vystimuisi. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs paremsite šitą dokumentą balsavimo metu. Yes. List, Kalbėtojų sąrašai yra du asmenys, ponia Ibrisačič. Ponia. Uh, I would like Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėjus, pasveikinti šešėlinius pranešėjus, padėkoti jiems už puikų darbą. Ir mes sugebėjome sutarti dėl visų kompromisų. Apie pavardų aš galiu pasakyti, kad mes pritarsim visiems kompromisams. Na, kaip pranešėjas aš turiu įvairių abejonių, bet vis dėlto aš džiaugiuosi, kad mes pasiekėm bendrą požiūrį, kad mes nenukrypom į detalės ir nesiaiškiname, kokie yra asmenys, kokio, kokios yra šalis, nes yra kiti komitetai šiame parlamente, kurie tai padarys tinkamiau. Tai nėra um, mūsų komitetas, kurie tai turėtų daryti. Dėkoju pranešėjai, kuri pritarė šiai minčiai. Ir taip pat džiugiuosi, kad galiausiai mes traukiame ir tinklaraštininkus, ir taip pat žiniasklaidos laisvė internete, nes tai, apie tai nebuvo labai daug diskutuojama. O tai yra vis labiau labesnis segmentas, ypač e, tiems režimams, kuo e, griežtesnis režimas, tuo labiau jie bijo interneto ir tiklaraštininkų. Dėkuoju, aš esu patenkinta, kad mes įtraukėm šitą klausimą į pranešimą. Kaip sakiau, mes pritarsim visiems kompromisams, yra keli e, klausimai, mes ne visi, tai yra daugiau techniniai dalykai ir mes galbūt turim skirtingus politinius požiūrius, bet iš esmės aš tikrai esu patenkinta rezultatais šito pranešimo. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau ponė Jekonsarė. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešiai poniai Schakė už puikų bendradarbiavimą ir už pasirengimą dėrėtis. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad mano politinės frakcijos tokie pagrindiniai siūlomi aspektai buvo e, įtraukti į kompromisus. Ir e, tie pagrindiniai socialistams rūpimi klausimai yra. E, visų pirma e, nepriklausomų e, nepriklausomos e, žiniasklaidos užtikrinimas. Ir tai turėtų būti prieš pastatoma monopolistinėms tendencijoms. Taip pat norėčiau pabrėžti e, tą patį dalyką, ką pasakė ir ponės Hakė, kad ES turėtų būti įsipareigojusi e, veikti ir užtikrinti, kad būtų, gali, kad būtų naudojamasi visomis įmanomomis priemonėmis, e, e, pavyzdžiui, derantis dėl priekybos susitarimų su trečiosiamis šalimis, kad būtų užtikrinamas laisvės, spaudos laisvė. Taip pat mums reikia e, stipresnio, skaidresnio bendradarbiavimo tarp e, Europos parlamento, tarybos ir komisijos. Taip pat e, norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai, nes dabar pranešimas tapo konkretesnis ir jis e, apmeta tokias ES strategijos gairias. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 5 valandą. Dar atsiprašau, ar jūs norite kažką pridurti? Dėkoju, ponė pirmininkė, norėjau atsakyti, e, sureaguoti į komentarus, kuriuos išsakė šešėlinės pranešėjos. E, iš tiesų mes visi dirbome bendradarbiaudami. Ir aš tikiuosi, kad E, balsuojant bus pasiekta panašių rezultatų ir mes pasiūsime aišku signalą Europos e, išorės veiksmų tarnybai ir Europos komisijai e, ir kad bus siekiama strateginės tikslinės politikos ir kad bus užtikrinta spaudos laisvė. Mes visi e, manome, kad šis klausimas turi būti įtrauktas į darbo tvarkę ir nesvarbu, ar, ar mes kalbame apie žurnalistus, kurie dirba. E, skaitmeninėje erdvėje ar neskaitmeninėje erdvėje e, žurnalistai savo darbe E, rizikuoja gyvybę ir jie e, dažnai vardina korupciją ir kitas šešėlinės e, pusės. Už tai todėl yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta jų, jų laisvė. Dėkoju. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. ES vaidmuo skatinant platesnę transatlantinę partnerystę. Pranešėjas yra Francisko Jose Milanmon. Prašau, žodis jums. Eh, bueno, tendría que empezar dando las gracias no solo a usted por darme la palabra, sino... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę pasisakyti ir taip pat visiems šešėlėms pranešėjams, pranešėjams kurių šiandien nėra, pono Rūčiako, ponios Nets, pono Butikoferio, pono Šolco. Visi puikiai padirbėjome, prieš keletą savaičių buvome susitikę ir sutarėme dėl kompromisinių pasiūlymų. Taigi, sustikimas buvo produktyvus, turite visų kompromisinių pakeitimų sąrašą. Jie maždaug apima pusę pakeitimų tiesiogiai ar netiesiogiai. Noriu pasakyti, kad mano prašymas susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, aš kalbu apie konvencinius transatlantinius santykius tarp ES ir jungtinių valstijų. Yra keletas E, dalių skirta tarptautiniams konfliktams ir svarbiams temams, kur ES ir Junktinės valstijos turėtų koordinuoti savo pastangas. Toliau antra dalis, netokia įprastinė, kalba apie globa, globalius transatlantinius santykius platesnių mastų. Čia yra keletas pakeitimų taip pat, tačiau aš manau, kad tai nedemonstruoja kad trūksta suinteresuotumo šią dalimi. Keletą žodžių apie kompromisinius pakeitimus. Jie susideda iš tam tikrų grupių. Kai kurie pakeitimai, viena grupė e, pagerintų mano pranešimą ir daugelis jų įtraukti į kompromisus. Ir jie pagerina originalą. Kita grupė pakeitimų būtų tokia, kuri prieštarauja apskritai pačiam pranešimui ir aš prie jų pažymėjau minusą. O trečia pakeitimų kategorija iškelia ats, kitas problemas, e, negu kad buvo numatyta pranešime. Tie pakeitimai ragina nekurti transatlantinės politinės tarybos, kalba apie parlamento ryšių tarnybą ir e, Vašingtone ir aš prie jų taip pat parašiau minusą. <clears throat> Man atrodo, ką tik atėjo ponas Ručiakas, e, duosiu jam laiko atsisėsti ir norėčiau jam padėkoti už konstruktyvę dvasę Dar viena pakeitimų e, grupė kalba apie ekonominius santykių aspektus ir tai daro konkrečiai, apčiuopiamai. Per ankstesnės diskusijas aš du kartus sakiau, kad aš norėčiau laikytis inta, gerti intą e, kompetenciją, o čia kalbėti apie politinę dimenciją, nenorėčiau, kad būtų kišamasi į tas konkrečias ekonominės detalės, kurios yra imta kompetencijos srityje. Ir tai gali padaryti įtaką darybams. Todėl aš laikausi parlamento taisyklių ir prie tų pakeitimų parašiau minusą taip pat. Prieš dvi savaitės Tarptautinės prekybos komitetas patvirtino konkrečią rezoliuciją šiuo klausimu Toje rezoliucijoje yra 22-23 dalys, kur kalbama apie įvairiausius klausimus detaliai, kas padarys įtaką darybams. Todėl aš manau, kad parlamentas neturėtų tvirtinti tų dvi atskirų tekstų dėl tų pačių darybų per dviejų mėnesių laikotarpį. Todėl aš parašiau minusus prie tų pakeitimų, kurie susijęs su procedūriniais klausimais, e, ekonominę pusę susijusią su transatlantinė partnerystė. Na, yra dar kitų pakeitimų, kurie išeina už pranešimo ribų ir kalba apie labai konkrečius kažkokius tai detalius klausimus, pavyzdžiui, pakeitimai, kurie mini Atalantą ar misiją ar Somalį. Mano pranešimas ir taip yra pakankamai platus, kad jeigu iš Atlanto vandenino perėsime dar ir į Indijos ar Ramui, tai tikrai išsiplėsime per daug. Na, galime kalbėti apie Somalį, kitas vietas, todėl aš parašiau minusą prie tų pakeitimų taip pat. šis pranešimas negali kalbėti apie vidurio rytų taikos procesą, klimato kaitą, energetikos klausimus. Ir tie pakeitimai, kurie viršyje pranešimo apimti nukreipsta nuo pranešimo tikslo, pažymėti minusų. Ankstesnėse diskusijoje ponas Butikoferis ir ponia Neits mano pranešimą kritikavo dėl to, kad aš kalbu per daug plačiai. Ir aš ta, į tą kritiką atsižvelgiau ir pabandžiau na, sukonkretinti tą pranešimą. Nemanau, kad galime tvirtinti pranešimą, kuris apima absoliučiai viską. Na ir pabaigai galėčiau pasakyti štai, ką šis pranešimas žvelgia ne į praeitį, o greičiau į ateitį. Turime reikalą su antraja Obamos administracija. Bušo administra... administracija jau baigėsi, tai buvo labai, labai sudėtingas laikas pasaulio reikalų prasme. E, tam tikrą doktriną pasibaigė, dabar prasideda priekybos partnerystės darybos. Taigi nemanau, kad reikia kalbėti apie praeitį, labiau reikėtų kalbėti apie ateitį. Kai kurie pakeitimai pateikti koncentravosi į praeitį ir dėl to jie nesuslaukė pranešėjo pritarimo. Taigi nenoriu bandyti jūsų kantrybės, pamatysite balsavimo sąrašą ir manau, kad pritarsite, jog aš siekiu parengti subalansuotą, ambicinę pranešimą, visapusišką pranešimą, tačiau visko neįmanoma įtraukti. Tačiau aš stengiausi parengti kuo geresnį pranešimą ir mielai išklausyčiau jūsų nuomonių ir pasiūlymų. Panas Ručiakas. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą už konstruktyvų bendradarbiavimą. Jis parengė 22 pakeitimus. Man atrodo, kad kompromisai integruoja ne tik labai daug socialdemokratų pakeitimų, bet ir šiaip e, <clears throat> viso parlamento, visas pozicijas atspindžiusius pakeitimus. Mano frakcija gali pritarti visiems tiems kompromisams. Galtinis rezultatas yra tvirtas, žvelgiantis į ateitį, patvirtina parlamento atsidavimą transatlantiniai partnerystiai, bet taip pat, taip pat artikuliuoja tas idėjas, kurios, kurias reikia plėtoti ir kai kurias ir naujas idėjas. Pranešimas yra e, relevantiškas, savalaikis, pranešimas aiškiai, aiškiai išdėsto strateginį transatlantinių santykių kontekstą, kuris e, keičiasi svarbiamis prasmėmis, yra ekonominė krizė, rytų Azijoje kyla naujos galios, turime taip pat atspindėti ir šalių pavasarį. Taigi, e, rezultatas yra tai, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo, stipresnės transatlantinės partnerystės. Todėl šią prasme e, pranešimas numato darybų pradžią, net kas yra svarbu ne tik ekonominės naudos prasme, bet ir politiškai ir geopolitiškai. Ir tai gali paskantinti transatlantinio bendradavimo vystimasi šiose srityse, skaitant ir užsienio politiką. Bet, kaip sakė pranešėjas, yra ir INTA komitetas, kuris yra pagrindinis komitetas, kai kalbame apie darybas dėl transatlantinius, dėl, dėl e, prekybos sustarimų, todėl nereikia kištis jų darbą ir aš pritariu jo minčiai, kad nereikėtų tvirtinti kai kurių pakeitimų, kurie per daug kišasi į tą sritį. Gerai yra tai taip pat, kad potencialas platesniai transatlantiniai partnerystiai. Kartais mes per daug kalbame apie Europos Sąjungą ir Junktinės valstijas. Nepamirškime, Kanados yra kylančios valstybės Latino Amerikoje, šalių Afrikoje, kurios galbūt e, galėtų dalyvauti kai kuriuose transatlantinės darbo tvarkios formose. Galima ir tai paminėti nesikišant per daug į siauresnę ES ir Junktinių valstybių partnerystę. Ir pabaigai norėčiau dar kartą pas, pasveikinti poną Milan Moną, padėkoti už konstruktyvų darbą ir e, lauksime balsavimo rytoj. Ačiū. Dėkuoju, ponė Šakė, dėkuoju, ponė pirmininkė kolegė Milamon, aš kalbu um, už ponę Emily Knight, kuri atsiprašo, kai negalėjo dalyvauti. Aš esu labai susidomėjęs tai šito plačiu pranešimu, bet jis tikrai atspindi, koks svarbus yra transatlantinis bendradarbiavimas. Mes pritarėme kompromisinėms pataisoms. Dėkuoju už atliktą darbą kaip inta narė ir kaip šešėlinė pranešėja dėl transatlantinės partnerystės, aš turiu pasakyti, kad taip nėra, kad būtų sutapimas. Yra svarbu, kad dirbtų ir interne... užsienio reikalų komitetas, prekybos komitetas, nes neturime dubliuoti vienas kito darbo. Mes priėmėme neseniai rezoliuciją, kokią į kaip turėtų atrodyti įgaliojimai Europos komisijai dėrybose. Ir aš taip pat e, noriu pritarti tam, kad reikia žiūrėti į ateitį, kalbant apie transatlantinę partnerystę, kad ji turėtų prasme besikeičiame pasaulyje, besikeičiant tiems laikams, kad mes tikrai e, daug, daug kas pasikeitė nuo pat pertinys pradžios ir kad ateinančios kartos dalyvautų e, partnerystėje. Tai nėra akivaizdu, tai reikia daug darbo, kad tam pas, tą pasiektume. Mes turėtume vadovauti ir suteikti tam naują prasme, taip pat ir ekonominę prasme. Aš tikiuosi, kad pranešimas mm, atspindi ir geolių politinius klausimus ir taip pat pabrėžia poreikį glaudžiau bendradarbiauti, sustiprinti glaudesnį alijansą, tai yra investicijų ryšių stiprinti ir ekonominius ryšius stiprinti, tai aš manau, kad tai transatlantiniai ryšiai taip ir turėtų atrodyti ateityje. Dėkoju, aš taip pat norėčiau pasakyti keletą e, pastabų. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Milan Mon už šį pranešimą, e, kuris plačiau žvelgia į transatlantinę partnerystę, tai yra kalba ne tik apie ES ir JAV santykius ir e, atsižvelgia į naujas dėrybas dėl transatlantinės rinkos, taip pat pamini politinę e, šio klausimo dimenciją, ypač apie prekybos politikos pasiekmes. Norėčiau užduoti klausimą e, tos INTA komiteto rekomendacijos bus plenarinėme posėdėje svarstomos gegužės mėnesį, o Milan Mon pranešimas birželio mėnesį, bet mums reikia pareng, pa, surenkti bendras diskusijas. E, nežinau, turėtų, kaip turėtume e, čia elgtis, jeigu rytoj patvirtinsime šį pranešimą. E, tai galbūt galėtume iki šios savaitės pabaigos parengti pranešimą taip, kad frakcijos galėtų gauti pranešimą. Galbūt iki šios savaitės pabaigos frakcijos galėtų priimti sprendimą dėl diskusijų. Tikiuosi, kad e, tam tikri kolegos nedarys e, įprastinių, nekels įprastinių problemų. galbūt būtų verta surenkti diskusijas, ar ne? Muy... Dėkoju, ponė pirmininkė. Transatlantiniai santykiai e, pasiekė svarbų punktą, e, tačiau, kad juose būtų, e, bet juose yra daugiau gyvybės negu šiame pranešime. Šiame pranešime mes kalbame ne tik apie klasikinius transatlantinius santykius, Jeigu norime būti inovatyvus, tai turėtume įtraukti dar Latino Amerikos valstybės ir vakarinę Afrikos pakrantę. Birželio 18, 19, 20 dienomis vyks didžiojo 20-ko e, posėdį susitikimas e, Šiaurės Airijoje. O jeigu keturo, birželio 14, 15, 16 patvirtinsime šį pranešimą likus trims e, dienoms iki Obamos atvykimo į Europą, tai irgi būtų neblogas signalas. Taigi, gegužės mėnesio plenarinėme posėdėje svarstyti šį klausimą būtų tinkamas laikas. E, dėl bendrų diskusijų aš nežinau, kaip e, spės išversti E, pakeitimus, bet galbūt e, šis pranešimas bus sumenkintas, jeigu mes kalbėsime tik apie su priekybos politika susijusius klausimus, bet jeigu balsuosime e, tris dienos iki Obamos atvykimo į Europą, tai taip pat nebus blogai. Mes žinome, kad e, dėl prekybos politikos reikėtų dėrėtis dar kartą. Taigi, manau, kad čia nėra pats blogiausias terminas. E, taigi, turime e, pasvarstyti iki rytojaus, sako pirmininkas. Pažiūrėsime, ar pavyks e, balsuoti trims, likus trims dienoms iki Obamos vizito. Mm, aš pats bijau, kad kalbant apie dėrybinius klausimus, jeigu tie klausimai pavirs tik tai priekybos politikos klausimais, tai mes e, pra, prarasime tą svarbų aspektą. Ir aš norėčiau dėl politinių priežasčių kalbėti bendrai apie visus klausimus, apie jų sąveiką bet turime pažiūrėti, ar techniškai tai yra įmanoma, ypač dėl vertimų. Prašau. Eh, sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que el criterio fundamental a la hora de tomar una decisión. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, svarbiausias kriterijus, kada vykdyti diskusijas, yra tai, kad yra nuomonės už ir prieš. Ir manau, kad pranešėjas turėtų priimti galtinį sprendimą po balsavimų turėtume pasilikti savo laiko apsvarstyti visus už ir prieš ir ar mes tai sėsime su prekybiniais aspektais ar, ar, ar ne. Ir ar balsuosime tada, kai prezidentas Obama lankysis Europoje, manau, kad mes vis tik turime labiau gilintis į šį pranešimą, geriau jį pasvarstyti ir manau, kad geriausią sprendimą galėtų priimti pranešėjas, galbūt su šešėliniais pranešėjais kartu. Uh, E, nes atrodo, kad jie puikiai padirbėjo ties šio pranešimu ir manau, kad po balsavimo turėtume pasitikėti pranešėjų ir jis turėtų nuspręsti, kada turėtų vykti diskusijos. Dėkoju, šį klausimą aptarsime rytoj ir galbūt rytoj ir priimsime sprendimą, nes rytoj yra paskutinis terminas, kitaip mes techniškai nespėsime. Galbūt šiandien vakare dar turėsite galimybę aptarti šį klausimą. Tačiau nenorėčiau, kad šitos dėrybos, jeigu mes ateityje atskirsime tos klausimus, kad šitos dėrybos vyktų be mūsų e, komiteto. Turime turėti omenyje apie pasiekmes artimiausiams pusantrų metų. Gerai, tuomet susitiksime rytoj ryte konferencijoje, o balsuosime rytoj 17 valandą.